Mes chers collègues, mesdames, messieurs, je vous propose de commencer nos travaux. Labą dieną, gerbiami kolegos, pradėsime darbą. Atsiprašau už vėlavimą, užtruko koordinatorių posėdis. Tas posėdis buvo būtinas ir užtruko ilgiau, negu iš pradžių buvo mane, nes reikėjo peržiūrėti visą informaciją dėl taikytimo procedūros biudžeto 13, 13 metams mes turime, e, to taikinimo procedūra, kaip žinia, žlugo. E, taigi darbo tvarkę turim nemenka, pabandysime suspėti tiek, kiek įmanoma, dirbsim greitai, dirbsim gerai ir greitai, kalbėsim tai, ką turim pasakyti, bet ir sakysim tik tai, ką turim pasakyti. Darbo tvarkę esam gavę, kai kas iš kolegų norėjo, kad jų e, klausimai kūruojami būtų aptarti šiek tiek ankstėliau, bet jau vėluojame, tad norėčiau pirmiausia, kad nenukentėtų balsavimo laikas. Jeigu balsavimo laikas nevėluos, tai tuomet galėsime pankstinti numatytą valandą kai kurių klausimų nagrinėjimai. Devintas ir dešimtas klausimai ponios Alfonsi ir ponios Karavalijo e, klausimai turėtų būti pankstinti. Pirmininko pranešimai. Turiu žodinį pranešimą ir jis. kuris egzistuoja mano užrašuose, o jūs, nu, suprantama, neturite. Dėl to, kad aš pirmininkas. Ingi Greslė negali dalyvauti šiandien posėdėje, nes dirba prie kito labai svarbaus klausimo e, biudžeto kontrolės komitetui ir ji manęs prašė perduoti jos kaip pranešėjos e, informaciją dėl finansinio reglamento. Tai yra deleguotojų aktų problema. Angliškai paskaitysiu jos tekstą. Deleguoti aktai pateikti Europos parlamentui spalio 29 dieną ir turėtų įsigalioti nuo 2013 m. sausio 1 dienos kartu su finansiniu reglamentu. Jie, jis įsigalios tik tuo atveju, jei nebus išreikštas prieštaravimas nei iš parlamento, nei iš tarybos pusės per dviejų mėnesių notifikavimo pranešimo laikotarpį. Pirmą kartą bendrai komitetai, biudžeto ir biudžeto kontrolės komitetai pagal 51 straipsnį gavo deleguotą aktą peržiūrai. Pone Greslė negali dalyvauti šiandienos posėdėje, bet paprašė manęs perduoti jums tą žinę, kad ji abejoja dėl 21 straipsnio taikymo taisyklių. Uh, legalumo dėl naudos gavėjų pavadinimų ar pavardžių, kai eina kalba apie fizinius asmenis. EP e, galvoja, kad ne vien tik tai NAC 2 regiono naudos gavėjai turi būti paskelbti, bet taip pat ir turi būti nurodyta jų apygarda regionas, rajonas, atitinkamai kiekvienoje valstybėje skirtas teritorinis vienetas. Norint patikslinti šį klausimą, yra Strasbūrė rengiamas FinReg susitikimas, lapkričio 21 dieną, nagrinėti šį klausimą čia Europos komisija ir ponas Butareli. Ponas Butareli tai yra Italos futbolo žaidėjo pavardė, ne? Ai, ne, tai yra EDPS, Europos duomenų apsaugos pareigūno pavardė. Jis, mes gausime čia daugiau informacijos tame sutikime. Jeigu norime a, išsakyti, išreikšti prieštaravimą, galėtumėm balsuoti, bet ne vėliau kaip gruodžio trečią dieną. Reikėtų balsuoti kartu su biudžeto kontrolės komitetu. Ir siūlyčiau numatyti galutinę datą, iki kada reikėtų pateikti motivuotos rezoliucijos siūlymų dėl prieštaravimo, jeigu e, to prireiktų. Tai būtų lakryčio 22 diena, tokią datą aš siūlau, mes tokiu būdu turėsime savo dispoziciją 8 dienas. Taigi dabar jau informaciją gavote ir taip ir veiksime. Dėl kalbų. Kabinos neseniai buvo visai dar išjungtos, o kadangi niekas salėje nereagavo, tai arba manęs niekas nesiklauso, arba e, problemų nėra ir atrodo, transliacija per internetą vyksta, galime tęsti. Mūsų ankstesnės ataskaitos turiu teikti naujam patvirtinimui spalio 18 dienos e, susirkimo ataskaitą dėl ir taip pat ataskaitą dėl solidarumo fondo ir DAP 5. Tai buvo politinės, pol, politiniai dokumentai, tai nebuvo formalus tų teisės aktų patvirtinimas. O šiandien balsuosime e, dėl šių dviejų tekstų formaliai. Negalime to daryti iki šiol, kol balsavimo nebuvo paskelbusi taryba taryba prieš porą dienų balsavo, o mes galime tą padaryti šiandien. Tai štai. Prieštaravimų nematau šiam pakeitimui, dėkoju. O dabar keliausime prie ketvirto darbo tvarkės klausimų. Situacija po to, kai žlugo biudžeto taikinimo procedūra lapkričio 9 dieną. Tai nesutrūkdė daryboms tęstis iki antradienio vakaro, bet susitart nepavyko ir teko konstatuoti taikinimo procedūros žlugimą. Negryšiu prie tų visų sąlygų, kurioms esant dėrybos vyko. Visi čia esantis komiteto nariai dalyvavo šiame reikale ar, ar, ar jį sekė. E, dalyvavome ta, parlamento delegatai, tad toje taikinimo procedūroje žinome visi tas, visas peripetijas. E, Ir štai dabar, žinote, kas kokius pareiškimus padarė, jūs patys taip pat skelbėte politinius pareiškimus, kuriuos manėte esant reikalingais paskelbti. Dabar suteiksiu žodį pranešėjų ir paskui e, kalbėsiu apie tai, kaip kas turėtų vykti ateityje. Dabar situacija susiklostė tokia, kad nebuvo įmanoma laikyti sutartyse numatytų terminų, kad būtų priimtas kitų metų biudžetas. Kodėl? Todėl, kad atsirado politinis blokavimas dėl to, kaip reikėtų apmokėti tas išlaidas, kurios turėtų būti padarytos ir kurios buvo padarytos, bet e, jas dar reikės apmokėti ES 2012 metais iki 2012 metų pabaigos tą reikės padaryti. Nuo pat pradžių Europos parlamento pozicija buvo paprasta ir aiški. <clears throat> Parlamentas priminė, kad pernai, kai priėmėm 12 metų biudžetą, mes žinojome ir komisija mums buvo pasakiusi, Mes žinome, kad imamės didelės rizikos, kad paaiškės metų eigoje, kad neužteks asignavimų mokėjimams, tam, kad būtų padengti visi poreikiai. Kad neuž... Ir, ir tie, tie visi pageidavimai tų asignavimų visiškai teisėti, kad dėl struktūrinių fondų, norint padengti išlaidas, kurios buvo padarytos valstybėse narėse, tą darė nacionalinės ar regioninės administracijos struktūros valstybėse narėse. Ir reglamentas finansinis ES įpareigoja valstybėms narėms gražinti per du mėnesius šitas e, sumokėtas lėšas. Kad būtų galima nuo tos rizikos apsisaugoti, tarybos, pačios tarybos iniciatyva mes papildėme 2000. 12 metų biudžeto tekstą, deklaraciją, kurią pasirašėm visos trys institucijos. Ten yra labai aiškiai išdėstyta, kas ir kaip. Tuo atveju, jeigu pritrūktų asignavimų mokėjimams ir jeigu tai būtų konstatuota, Europos komisija turėtų nedelsdama teikti taisomojo biudžeto projektą, o taryba ir parlamentas turėtų kuo greičiau tą siūlymą išnagrinėti. Nuo spalio mėnesio pasirodė, kad praktiškai neliko signavimų mokėjimams daugeliui svarbiausių ES programų. 8,3 milijardų struktūriniams fondams ir sanglaudos fondams tiek reikės atiduoti valstybėms narėms. <clears throat> ir keletas šimtų milijonų yra ta suma, kurios pritrūko Europos komisijos valdomoms programoms. 45 dienos po sąskaitos pateikimo, tos sąskaitos turi būti apmokėtos ir paskui įmami e, dėlspinigiai, jeigu neapmokama e, laiku. Čia būtų susiję šitie klausimai su Erasmus programa ir su mokslo tyrimų daugeliu programų. Pernai darybos buvo sudėtingos, paskutinę minutę daug kas nebeatrodė sudėtinga, todėl kad Europos komisijos skaičiai dėl uh, E, skaičių buvo ginčiami kai kurių valstybių narių. Būtent dėl to mes pasiūlėme, kad būtų dirbama sklandžiau šiemet, todėl buvo sutarta, kai bus vertinami skaičiai, kai bus vertinami poreikiai asignavimų mokėjimams 12 metams kad nereikėtų dėrėtis dėl 13 metų biudžetą, vėlgi tebet vyra tokiai techninės sumaišties atmosferai. O ta techninė sumaištis juk ne, neatsirado nuo šių metų. Tai, sakykime, yra <clears throat> tas dalykas, kuris šiemet buvo teigiamas. Man gana nelauktai sulaukėme siūlymų ir norėčiau pasakyti, kad jokia delegacija, ir tą noriu pabrėžti, kad taikinimo procedūros metu jokia nacionalinė delegacija neginčio šiemet oficialiai ir viešai tų siūlymų šiaip biudžeto srityje viskas yra svarstoma viešai. Europos komisijos skaičiai nebuvo ginčiami. Pagarba Europos komisijai dėl to. Tačiau kai kurios delegacijos E, kurių buvo pakankamai daug, nes susidarė blokuojanti mažuma, tos delegacijos pareiškė, kad net jeigu skaičių neginčia, jos negalėjo ar nenorėjo mokėti. Jos sutiktų papildomai 12 metais sumokėti tiek, e, tiek, kiek e, pasirodytų įmanoma susitarus dėl 13 metų biudžeto. Tai yra ta pozicija, kuri jau nuo pirmos dienos parlamentui atrodė nepriimtina. Nes sąskaitą sumokėti reikia dabar. Galėtume pasitelkti komisaro Lewandowski pasakytą palyginimą. Tų valstybių narių elgesys yra toks, kaip kliento, kuris moka kredito kortelę už prekes, ištineša prekes ir paskui lekia į banką ir užblokuoja e, tą mokėjimą, kuriam pavedimą ką tik buvo padaręs. Tai yra neprimtina. Nepaisant visų padėtų pastangų, Europos komisija dėjo tas pastangas, nepaisant pirmininkaujančio Kipro pastangų, nebuvo įmanoma pakeisti nuomonės pakankamai didelio skaičiaus delegacijų, kad būtų galima laikyti taikinimo procedūros turinį dėl 13 metų biudžeto tinkamų. Galime pasidžiaugti viešai tuo, kad parlamento E, primiktinio prašymo dėka mums pavyko, kad taryboje pasiekti, kad taryboje vyktų balsavimas dėl penktojo taisomojo biudžeto, kitaip tariant, dėl Europos solidarumo fondo mobilizavimo e, tiems, kurie nukentėjo prieš keletą e, mėnesių nuo žemės drevėjimo. 60 milijonų eurų bus tam skirta ir mes tą taisomą į biudžetą galėsime pateikti biudžeto komiteto balsavimu šiek tiek vėliau. Dabar situacija yra tokia. Sutartise numatytas laikotarpis pasibaigė, tad pradinis biudžeto projektas, kurį parengė komisija, yra laikomas neprimtų ir komisija dabar turi parengti naują biudžeto projektą, kurį turės pateikti. Tai yra ta padėtis, kuri buvo susiklošius ir prieš dviejus metus, tiesa dėl kitų priežasčių. E, tuomet neskaičiai buvo didžiausia problema. Mes jau nekartą sakėme ir tarybai, sakiau, ir koordinatoriai taip pat tvirtina. Ta sakiau ir žiniasklaidai, kad pranešėjai irgi turi tokią poziciją kaip mes, nes mūsų pozicija yra tokia. Mes norime tą situaciją išspręsti tokiam pačiom sąlygom ir tokia pat konstruktyvė dvasia ir per tiek pat laiko, kaip, kaip tada prieš dviejus metus. Kitaip tariant, būtina pasiekti iki metų pabaigos galutinio susidarimo ir iki gruodžio sesijos turėtume tos darbus užbaigti, kad 13 metais jau galėtume turėti tikrą ES biudžetą. Tai reiškia, kad dabar darbas jau prasidėjus, vyks labai intensyviai buvo pasirinktas gerokai skirtingas darbo metodas negu tas, kurio remdavomės iki šiol. Naujas biudžeto projektas, kurį parengs Europos komisija, turi iš karto įvertinti biudžeto e, administracijos pageidavimus. Taip tariant, būtent atsižvelgti į tarybos ir Europos parlamento pakeitimus dažnai tie pakeitimai yra prieštaringi, visai priešingi, tą mes žinome. Tačiau mes žinome ir štai ką, kadangi mes nuolatos palaikome ryšius tarpusavyje, yra daug dalykų, kur skirtumus galima nesunkiai sumažinti. Aš jau sakiau pirmininkaujančio Kiprosoms ir komisijai, ir galiu čia pasakyti, aš čia dalyvauju generalinis direktorius, jūs ko gero galės pakomentuoti tiek, jam atrodys reikalinga. Aš turiu dar kartą pasakyti, kad Europos parlamente mes darome viską. Dėkoju pranešėjams, jų e, padėjėjams, kurie dirba, kad galėtume ne, išlaikyti numatytą darbų grafiką, jo nepažeisti. Ir kad pateiktame biudžeto projekte, kaip prieš dviejus metus, Tarp abiejų, tarp abiejų institucijų yra atsiradęs pirminis sutarimas. Institucijos yra atsakingos už skirtingus dalykus. Komisija mano, kad jai reikia dėl kai kurių dalykų, dėl kai kurių punktų biudžete teikti tokias pozicijas, kurios atitinka stiprias politinės pozicijas. Ir komisija žino, kad dėl tų dalykų sutarimo dažniausiai nebus. Tačiau komisija turi viešai skelbti savo sprendimą, kad, kad pasiūsų reikiamą politinį signalą. Prieš dviejus metus irgi šitai viskas vyko. Europos komisija pateikė antrą biudžeto projektą, kur mes iš anksto žinojom, kad yra dalykų, kurie mums nepriimtini. Mums ne, atrodė, kad neįmanoma biudžeto patvirtinti tokio kaip Bet pavyko iš anksto sustarti su taryba dėl pakeitimų, kurie buvo reikalingi. Tai mums paskui leido e, gauti, pasiekti būtų surinktas balsavimas pakartotinis ir parlamentas ir taryba galėjo pareikšti savo poziciją, buvo paprasirinkta paprasta procedūra, nereikėjo pernelyg daug derinimo procedūrų, taikinimo procedūrų, dabar situacija kitokia. Tai štai, situacija yra tokia, mes parengėme e, susitikimų visą kalendorių, kada susitiksime tarp visų trijų institucijų atstovų. Aš susitiksiu su komisaru Levandovskiu kitą pirmadienį ir su tarybos atstovu Mavrojanis. Ir mes palaikysime nuolatinius ryšius. Ar tiek turėčiau šiandien pasakyti, ar pranešėjai norėtų papildyti? Regis ne. Ir jau kadangi čia dalyvauja generalinis direktorius posėdėje, norėčiau kreiptis į jį, gal galėtumėte pasakyti, kas vyksta komisijoje, kaip jūs savo ruoštų matote viską, kas ir kaip. Dėkoju. Norėjau priminti, kad šeštasis taisomasis biudžetas, dėl kurio tiek daug diskutavome, tebelieka ant stalo. Kol kas reikėtų, kad ministrų taryba pasakytų savo poziciją ir procedūra, kuri buvo pradėta, e, turi, turėtų tęstis. Be abejo, tai yra esminis dalykas, svarbu, kad būtų atsižvelgta Europos parlamento pozicija ir taip pat labai svarbu, kad Europos komisija patiria labai stiprų spaudimą dėl tų mokėjimų kuriuos turėsime atlikti, kai dėl biudžeto projekto jūs teisingai apibūdinote padėtį. Komisija dirba, rengia naują biudžeto projektą 13 metams. Ir tas projektas turėtų būti patvirtintas lapkričio 23. Laiko maža, kaip žinia. Tačiau darome viską, kas įmanoma, kad viskas būtų parengta būtent šiai datai. Kaip jūs ir nurodėte, tai reiškia, kad mums laiko bus labai maža. Per tą laiką reikės dėrėtis, pasiekti sutarimo, kad būtų priimtas biudžetas gruodžio mėnesio plenarinėje sesijoje. Galiausiai turėsime tą savaitę, kuri tęsiasi po 23, po lapkričio 23 dienos, taigi turime penkias darbo dienas daugmaž, kad galėtume susitarti. O kai dėl darbo metodo, manau, kad jūs puikiai irgi apibūtinote situaciją. Yra būtina, kad tiek, kiek įmanoma, visos trys institucijos tarpusavį bendradarbiautų, kuo glaudžiau, laik, gerbint vienų ir kitų pozicijas, tačiau reikėtų dirbti taip, kad būtų galima pasiekti sutarimą ar randant kažkokius bendrus vardiklius, kaip prieš dviejus metus viską darėme. Tai padės parengti dirbą greitam sustarimui. Tiek, ponė pirmininkė, norėjau pasakyti, papildydamas jūsų pasisakymą. Europos komisija, be kita ko, iš tikrųjų ir toliau aktyviai dirbs, galite iš mūsų to tikėtis, darysime viską, kad 13 metų biudžetas būtų patvirtintas laiku ir kad išvengtume košmaro ir neigiamų pasiekmių, jeigu tektų gyventi su tais nuolat pas, paskirtai, paskiriamais dvyliktadaliais per mėnesį. Dėkuoju. Ačiū. Turiu dar porą papildomų klausimų, tačiau kolegos prašo žodžio. Ponas Achtum. Voorzitter, samen met meneer Schulz stelde u deze dagen in de media dat sommige lidstaten de negen. Ačiū, pirmininkė. Matome, kad kai kurios valstybės narės atsisako tų devinių. Sumažinti tais papildomais 9 milijardais eurų. Aišku, teisingai už tai, kad eina kalba apie sanglodus, kitus fondus. Yra didžiulis spaudimas, ypač iš pietų uh, Europos valstybių. Uh, po to bandoma tos pinigus naudoti ne tais tikslais, kurie buvo numatyti. Taigi čia mm, ne tų valstybių. Kieno čia yra kalti? Ar tų valstybių, kurios atsisako skirti tos milijardus, ar komisijos ir parlamento, galų gale visą kainą moka piliečiais ir piliečiai ir man labai gėda matyti tokią parlamento poziciją. Pone Hartung, um, tuo mes skiriamės, kad aš didžiuojas parlamento poziciją. Salvador nori iš karto sureaguoti į šį pasisakymą. En esta comisión de presupuestos aguantamos muchas cosas y muchas declaraciones biudžeto komitete mes taikstomėmės su įvairiais dalykais, su įvairiais pasisakymais, kuriems nepritarėme. Ir manau, kad čia ponas Hartong ypač e, nukrypsta nuo bet kokių įmanomų parlamento linijų. Pone Hartung, gal galėtumėte atsisakyti savo pasisakymo? Bien, monsieur Hartung ne veut pas. Monsieur Hartung. Ponas Hartungas nenori to padaryti. Jis didžiuojasi to, kad ne, neapmoka tų sąskaitų, kurias e, pasirašo, kurias jis yra įsipareigojęs apmokėti. Kągi, jis yra vienintelis šioje salėje toks. C'est toujours sur. Geranai, ar vis dar tuo pačiu klausimu? Ne. Kitų klausimų. Tai tada pirma Lašlo Šurien. Uh, you, like more... Ačiū pirmininkė. Aš gal pozityvesnę gaidą pakalbėsiu nei diskusijos iki šiol. Visų pirma, noriu pasakyti, mm, kad. Uh, kai kurie pranešimai neprašo žodžio. Tai reiškia, manau, kad tai yra aišku ženklas, kad pranešėjai jūsų pasisakymą remia. Tai ir mes juos turėtumėm paremti. Man kyla viena didelė problema, o konkrečiai tai pirmininkaujančios valstybės elgesys ir naudojama metodika. Aš ne visiškai pritariu jūsų išsakytai pozicijai, kad tos valstybės narės, kurios pasakė, kad negali sumokėti, yra iš tikrųjų kaltos už tai, kad žlugo dėrybos. Nes parlamentas turi aiškę poziciją ir penktadienį jūs tai labai aiškiai išaiškinote. Mes paremėme tą poziciją parengiamajame posėdėje. O koks kitas žingsnis? Taryba turi kitą poziciją. Ne, visai nebūtinai e, jie sutinka su tuo, ką mes sakome e, Aišku, kai yra dvi skirtingos pozicijos, tai pirmininkaujančios valstybės darbas yra surasti e, tą vidurinį variantą, bet e, kitokio varianto nėra. Taryboje balsavimo nėra. Jeigu nėra aiškios pozicijos iš tarybos, tai e, jei tai nieko neįmanoma padaryti. Jeigu yra kažkokia tai pozicija, galima tą poziciją derinti su mūsų pozicija, ieškoti kompromiso, bet jeigu pozicijos iš tarybos nėra, tai ką gali padaryti? Taigi, kas bus kitose trilogose, kitose dėrybose, jeigu bus toliau laikomasi tokios pozicijos, kad taryboje balsavimo nėra, pozicijos iš tarybos nėra, tai reiškia, kad mes problemos negalėsime išspręsti visiškai. Tai aš manau, kad reikėtų bent jau kažkokią tai žinią suformuoti, nežinau kaip, bet e, gal per kažkokius pareiškimus šiandien mūsų posėdėje galėtumėm parodyti savo gerą valią, kad mes esame suinteresuoti spręsti tas problemas. Be jokių abejonių tie devyni milijardai turi būti apmokėti. Aišku, mes galime diskutuoti, diskutuoti dėl to, iš kokių šaltinių, bet be jokių abejonių tie pinigai turi būti sumokėti. Tai nėra papildomos išlaidos. Prieš vienerius metus buvo aiškiai pasakyta, kad tų pinigų, kurie numatyti, nepakaks. Jeigu kažkas sugeba suprasti, kas, koks yra skirtumas tarp įsipareigojimų ir mokėjimų, tai nieko nenustebinsi, kad e, yra skirtumas tarp įsipareigojimų ir mokėjimų. O paskui yra deklaracijos, pareiškimai, kad e, parlamentas ir taryba, kaip biudžeto institucijos, sumokės tas sąskaitas, bet aišku, mokėjimų technologiją galima diskutuoti. Vis tik tai aš galvoju, kad mums reikia lankstumo ir iš mūsų pusės, ieškant techninio sprendimo. O griežtumas reiškia, kad tai turi būti sumokėta, nes piliečiai to laukia. Pirmininkė, manau, gal jums reikia dar daugiau talento, nei jūs turite, nors ir taip jūs esate labai talentingas. Tiesiog jūs turite savo didžiuliu talentu kompensuoti to talento pirmininkančios valstybės pusėje trūkumą. Na, kalbant apie politinius aspektus, aš gal negaliu pritarti jūsų požiūrį asmeniškai, nes manau, kad tikrai pirmininkaujantis Kipras labai daug ką padarė ir mes tikrai pasitikim jų gebėjimais. Goran. Ačiū pirmininkė. Aš norėčiau dar griežčiau pasakyti nei Lašlas Surjan. Uh, sustiprinti jo mintį ir pasakyti, kad e, kaip kilo tas mūsų konfliktas. Aš 11 biudžeto dėrybų dalyvavau, ką tik patikrinau, tai yra 11 dėrybos ir nieko met nesusidūriau su tokia situacija. Tai yra unikalus atvejis. Ir keista, kad taip yra, nes būtent kaip sakė Lazlo, taryba nuo pat pradžių paprašė mažesnių mokėjimų, kad tai būtų absoliuti sąlyga siekiant susitarimo dėl 12 metų biudžeto jie taikstėsi su aukštesniais įsipareigojimais ir panašiai, tačiau pagrindinė sąlyga buvo nedideli mokėjimai. Ir mes iš pat pradžių ir komisija pasakė, kad atsiprašom, bet žinome, kad tai bus negerai. Tačiau jie primiktinai reikalavo. Na ir galiausiai privertėme jam, juos pritarti bendrai deklaracijai. Pasakėme, kad jeigu tokie skaičiavimai nėra teisingi, komisija turės pasiūlyti taisomosius biudžetus. Taigi taip susitarėme iš pat pradžių, žinojome, kad taip ir bus. Ir tai buvo dešimtosios dėrybos mano karjeroje. Ir mokėjimai buvo laikomi tokiais techniškais, automatiškais įsipareigojimų rezultatais. Jeigu įsipareigoji, tai čia esmė ir yra ta, kad tu pasirašai sutartį vyksta konkursas ir panašiai teisiškai privalai apmokėti tuomet sąskaitas. Čia tas pats, kaip statytum namą, statai namą, įdarbini žmonės, statybininkus ir galiausiai sakai, na atsiprašau, bet pinigų neturiu. Taip niekas nedaro. Tokiu atveju į teismą tave paduos ir panašiai. Taigi, tokia yra dabartinė situacija. Jeigu valstybės narės nori mažinti biudžetą, mano, kad ES biudžetas per didelis. Ta turi daryti daugiamečių finansinių programų dėrybose arba daryti derantis dėl įsipareigojimų, nes įsipareigojimas jau yra uždegtas signalas projektams įgyvendyti. Aš to nesiūlau, aišku, aš manau, kad ES biudžetas yra, jo dydis yra teisingas, tačiau jeigu jie nori jį mažinti, turi mažinti įsipareigojimus ar, ar o nemokėjimus. Dėl to kyla klausimas ir komisijai. Jeigu, na, ar komisija tam pritarė? Pirmas klausimas, bet Aš bijau, kad netgi jeigu išspręsime situaciją, tai somuoju šeštuoju biudžetu, vis tiek galiausiai ta pati problema iškils ir 13 metais. Nes matome, kad viena iš tarybos pozicijų yra mažinti mokėjimus ir 13 metų biudžete ir apie tai reikia kalbėtis. Mes matėme kompromisinį pasiūlymą, nežinau, ar jis buvo viešai paskelbtas ar ne, tačiau neoficialiai, na, aš tada, tuomet nieko nesakysiu, taigi matėme komisijos kompromisinį pasiūlymą, kuris, mano manimu, irgi yra per mažas, kalbant apie mokėjimus 13 metais. Ką būtų galima padaryti, kad 2013 metais neatsidurtumėme to, toje pačioje situacijoje. Gal komisija galėtų kažką pasakyti, kokie bus jų poreikiai šalia šeštojo taisomojo biudžeto 12 metams ir bendrai visiems 13 metams. Aš manau, tokie jų paskaičiavimo būtų mums labai naudingi. Ačiū Joranai. Haider. Ačiū pirmininkė. Man atrodo, kad jaučiamės kaip mokslinės fantastikos filme, nes dabar bandome pateisinti mūsų poziciją ir įrodyti valstybėms narėms, kad reikia apmokėti sąskaitas. Neįsivaizdavau, kad net atsitiks tokie dalykai. Dabar reikia pasakyti valstybėms narėms, kad kai jos įsipareigoja, jos įsipareigoja sumokėti uh, tam tikras sumas e, tam tikrose programuose, projektuose, pagal tam tikras sutartys ir panašiai. Mes, kaip parlamentas, dabar turime jiems paaiškinti, kodėl tas sąskaitas reikia apmokėti. Na, absurdiška situacija. Bet aš tikiuosi, kad gan greitai jau šių metų, šio, šio mėnesio eigoje mums teks vis tiek kažkaip pasiekti tą susitarimą. Aš žinau, kad per pastarosius keletą metų susitarti mums sekėsi sunkiai mums dažniausiai tekdavo dirbti pagal naują komisijos pasiūlymą ir viskas vykdavo gan greitai. Dabar situacija yra šiek tiek kitokia, nes šį kartą mes neaptarėme 13 metų biudžeto, nes mūsų reikalavimas buvo štai koks. Taryba turi susitarti dėl šeštojo teisamojo biudžeto. Taigi, kaip ir logiška yra e, prieš susitariant dėl kitų metų biudžeto aptarti einamų metų finansus. Taigi aš nežinau, kaip mes tos pažangos pasieksime. Aš tikiuosi, kad pavyks e, mums čia parlamente kažkaip pasistumti į priekį. Bet aš tik tai dar kartą norėčiau paaiškinti parlamento poziciją, kuri nesikeitė. Mes pozicijos nepakeitėme komisijos pasiūlymo atžvilgiu. Uh, Kalbant apie asignavimus mokėjimams, čia jokių naujų prognozių nėra ir nesikeitė ir situacija dėrybose, asignavimai mokėjimams, dėl kurių mes esame prisėmę įsipareigojimus, tie mokėjimai turi būti to paties lygmens. Ir galiausiai, žvelgiant į dokumentą, kuris buvo pateiktas praeitą penktadienį, paskutiniam sutaikinimo posėdžiui. Ten buvo mokėj, pakeista mokėjimų suma. Siūlomas skaičius buvo papildytas 2,4 milijardais. Suspenduoti mokėjimai, apie kuriuos sužinojome praeitą savaitę, jie bus perkelti į kitų metų biudžetą. Na, mes nenorime įsivelti į tokias diskusijas dėl skaičių, nepraraskime. Nepameskime to bendro vaizdo. Mes turime laikyti savo pozicijos. Komisijos pasiūlymas dėl asignavimų mokėjimams yra tinkamo lygio, reikalingo lygio. Ir turėt, norėčiau Jums priminti, kad tie pasiūlymai buvo pagrysti tais duomenimis, kurie buvo uh, sur, sukaupti 12 metams ir remiantis tam tikromis prielaidomis, kad 12 metų mokėjimai visi bus padaryti. Nes pagal dabartinį pasiūlymą mums liks lėšų tik tai iki spalio, kitų metų spalio mėnesio. Ir dar, kas jau buvo čia pasakyta, tas ta nekaip pagarsėjusi deklaracija uh, raštu, kurią mes pas, paskelbėme kartu su taryba. Čia irgi kaip e, mokslinė fantastika, nes galiausiai atrodytų, kad mes teigiame, jog nesilaikysime įstatymų. E, esame vers, verčiami nesilaikyti įstatymų ir nelabai įsivaizduoju, kaip mums tai padės derantis dėl 13 metų biudžeto. Mes nenorime patekti dar kartą į tuos pastus ir pasirašyti dokumentą, kur teigiame, kad taryba įsipareigos išanalizuoti, ar reikalingi biudžeto pakeitimai, biudžeto pataisos. Jeigu žinosime, kad pat, pa, pakaks mums lėšų visiems metams, tuomet jau kalbėtumėme apie tai, kad reikia patvirtinti kitą taisomąjį biudžetą. Na ir vertinant tai, kaip viskas vyko šiais metais, tai, kad taryba atsisakė tvirtinti taisomąjį biudžetą šiais metais, aš labai abejoju, ar kas nors pasikeis kitais metais. Aš tikrai labai mažai pasitikiu situaciją. Kągi, yra daug norinčiųjų pasisakyti. Aš prašau jūsų kalbėti, kuo galima tiksliau. Aišku, mes na, nereikia kartoti visų tų argumentų, kurie buvo pasakyti čia ir taik, susitaikymo komitete. Tiesiog patį min, ma, minimumą, kiek įmanoma, prašau. Pone Andresi. Ačiū pirmininkė. Na, aš pritariu, kad visas sąskaitas reikia apmokėti, bet kokioje pasaulio organizacijoje prieš apmokėdamas faktūras tu turi pasirūpinti, kad paslaugos ir darbai buvo atlikti. Šiuo atveju mes nesame tuo įsitikinę, nes faktūros siunčiamos iš šalių ministerijų, kad būtų galima užsitikrinti tuos pinigus, kurie numatyti daugiametėje finansinėje programoje. Tai taip, sąskaitas turime apmokėti, jeigu sąskaitos yra realios. O čia įrodymų kol kas neturime, kad tos sąskaitos, kurias tvirtinama, kad mes turime apmokėti, yra realios. Vienas įrodymų būtų štai koks. Įvairūs sektoriai galėtų griebtis ginklų reikalauti finansų. Aš abejoju, yra toks sektorius, kuris tą padarytų. Aš matau, kad daugelį valstybių narių žmonės jau grėbėsi ginklų dėl taupimo programų. Aš matau žmonės Ispanijoje, kurie šoka pro langus dėl to, kad jie yra išvaromi iš namų. Ar jūs manote, kad tiems žmonėms rūpi Erasmus programa, ponė Lamasūra ir mėly kolegos? Ne, jiems visiškai nusispjaut. Jiems rūpi kiti dalykai. Mes čia sus, sus, sunerime dėl tų pinigų, kuriuos bandome gauti, bet tie pinigai, kurių prašome iš valstybių narių, jiems jie reikalingi vidiniams reikalams. Taigi tegu tuos pinigus jie ir naudoja savo nacionaliniais tikslais. Ačiū. Pone Andresen, šioje salėje galbūt yra labiau kompetentingų ir kvalifikuotų žmonių kalbėti Ispanijos vardu labiau kompetentingų nei jūs ir aš. Kai kuriuose šalyse, taip pat ir jūsų šalyje, yra atsisakyta sumokėti beveik milijardą 500 milijonų eurų Ispanijai, kurios Europa, Europa turi sumokėti Ispanijai, apmokėti tas sąskaitas, kurių netmeta Junktinė karalystė, kad jos yra nerealios. Taip pat Italijai irgi daugiau kaip milijardą turi sumokėti Europa. Lenkijai irgi virš milijardo turi sumokėti Europa. Kągi, ne jūs, bet kai kurie jūsų valstybėje sako, kad tai nerimtos klubo narės. Taigi, taigi Panašiai yra su, su Vokietija. Ir aš du kartus uždaviau šį klausimą ministrams. Ten dalyvavo ministrai. Dėl, iškėliau tą klausimą dėl 9 milijardų ir paklausiau, ar kas nors atmeta tokių faktūrų egzistavimą. Niekas netmetė jų egzistavimą. Taigi, tai reiškia, ponia Andresen. Dabar esant tokiai situacijai, Tai, kas vyksta šiais metais, rodo, kad nepaisant pasiektos pažangos dėl faktūrų realumo patikrinimo ir įrodymo, kad tos faktūros realiai egzistuoja, vyks, e, egzistuoja, yra procedūrinių problemų, kurios nėra išspręstos. Ir tai turi būti mūsų dėrybo objektas, mes e, ir koordinatorių posėdėje apie tai kalbėjomės ir e, taip pat e, biudžeto komiteto posėdį. Sidonija. Sutaikinimo patirtis penktadienį ir antradienį nuvylė, nes nebuvo įmanoma gauti jokio pasiūlymo iš tarybos. Mes ten sėdėjom, bet uh, nieko negalėjom padaryti, negalėjom net kalbėtis, nes taryba mums nesugebėjo pateikti jokios pozicijos. Tai faktiškai mes dirbome kažkokiu tai spėjimų pagrindu ir aš nemanau, kad yra teisingas būdas. Ir taip pat norėčiau pasakyti, kad ir pirmininkas yra abu pranešėjai, kurie atėjo į tarybos patalpas antradienį vakare ir aš tikrai sveikinu jūsų pastangas, tačiau jūsų pastangos buvo sutiktos be uh, reakcijos iš tarybos pusės, gal jūs galite paaiškinti savo padėtį, bet aš suprantu, kad kvalifikuotojų dauguma nepritarė tai pozicijai, apskritai jos net nes, nesvarstė. Tai faktiškai dialogas neįvyko, tai buvo susėdimas ir bandymas įspėti, ko nori taryba. Taigi darbo metodas mano vertinimu buvo labai prastas. Situacija yra tokia, kokia yra ir aš turiu konkrečių klausimų komisijai dėl dabartinės padėties. Irgi bandome išspręsti DAP 16, TAP e, teisamojo biudžeto, šešto teisamojo biudžeto problemą. Aišku, kiti kalbėtojai išvardėjau tas priežastis, aš nebandysiu dabar jų pakartoti, tačiau dar vienas papildomas e, klausimas, kurį reikia iškelti. Uh, dabar yra štai koks. Dabartinė situacija sukėlė tai, ką daugelis tie euroskeptikai ar tiesiog skeptikai apskritai, jie skeptiškai prieš vis, vis, vis, viską nusiteikia, net negalėjo įsivaizduoti, kad ES programų gyvenimas bus toks geras. Tas biudžetas, kuris jau sudarinėjamas dešimtmečiais, kur mokėjimų lygis yra mažesnis negu kad įsipareigojimų lygis, visa tai buvo grindžiama prielaida, kad programos neduos rezultatų, kad naudos gavėjai nepanaudos lėšų. Tačiau jau daugelį, jau keletą metų, trejus ketverius metus matome situacijas, kuriai nebuvome pasirengę ir uh, panašu, kad daugelis valstybių narių dar negali suvirškinti ir priimti to fakto. To fakto, kad programos duoda rezultatų, jos yra sėkmingos, kad naudos gavėjai yra apmokyti ir sugeba įsisavinti tinkamai tas lėšas. Ir dėl to trūksta mokėjimų, įsipareigojimų mokėjimams, kad galėtumėme apmokėti tas programas. Taigi dabar tokia situacija ir turime suprasti, kad ES programos yra sėkmingos ir prisitaikyti prie tos naujos realijos. 2012 metų biudžetą problemas turime išspręsti. Taip, bet turime nepamiršti, kad reikia dirbti ir dėl 13 metų biudžeto. Ir čia užduosiu klausimą tiesiog į komisijai. Prieš gavę dar naują į biudžeto projektą, kad galėtumėme dirbti ties juo su pranešėjais, 13 metų biudžeto projektas turi būti kiek galima realistiškesnis, kad mes išvengtumėme tokių pačių situacijų 13 metų spalio lapkričio mėnesiais. Taigi dėl 12 metų galbūt nereiktų taip sureikšminti, reikia dirbti jau ties 13 metais dabar. Dar vienas klausimas komisijai dėl to bendro pervedimo, kuris įvyko e, spalio ar rugsėjo mėnesį po vasaros pertraukos. Prisimenu, kad dauguma, ir dabar aš užduodu šį klausimą komisijai, dauguma tų mokėjimų kurie buvo naudojami kaip pagrindas įsipareigojimams mokėjimams, tai buvo ne, ne nesėkmingos programos, bet atidėtos programos. Taigi kyla klausimas, ar tai traukta į biudžetą, ar nuolatos bus atidėliojama, nes pagal mano gautą informaciją yra atidėta, atidėtas tų programų gyvenimas, nes ten yra kokių tai techninių problemų, kurios yra sprendžiamos, tačiau dauguma tie prašymai yra teisėti. Ir pavasarį, vasarą jau jie pateks į komisiją. Taigi komisija galėtų galbūt atsakyti, ar jie rimtai į tai žiūri. Ir paskutinė mano pastaba Net nežinau, kiek galime aptarti pasiūlymą, kuris mums buvo pasiūlytas kaip komisijos kompromisinis pasiūlymas penktadienį, nežinau, koks yra dokumento statusas, ar jis įdingo, ar, ar kaip, bet kuriuo atveju įsivaizduočiau, kad galimo taisomo biudžeto galimybė 13 metų pradžioje yra labai reali. Man kyla klausimas, ar tai yra tinkamiausias sprendimas, ar tai yra realistiškas sprendimas. Na, man atrodo, kad tai nėra tokia įprasnė praktika parengti taisamosius biudžetus metų pradžioje. Nežinau, jeigu komisijai reiks pertvarkyti situa... sit... lėšos puiku. Bet dar vienas klausimas, kurie būtų uh, tie silpniausi politikos elementai, kurie nukentėtų po tų pinigų perskirstimo? Iš kur būtų paimamos lėšos 13 metų pradžioje? Ar tai yra tiesiog kažkoks tai netikras veiksmas, kuris niekuomet e, nebus įgyvendintas ir 13, 13 metų pradžioje niekuomet nebus to taisymojo biudžeto. Tiek. Dėkuoju, Sidonė. Puikus tikslus klausimas. Kolega Godmanis, prašau. Dėkoju, pabandysiu trumpai, bet nelengva bus. Pirmą kartą tikiu, kad mes atsidūrame tokia padėtie, kad patvirtintas biudžetas 2005 e, metų gruodį e, buvo tas biudžetas, kai horizontė nešmežavo jokia krizė. O dabar turime atsižvelgti į tai, kad krizė dėja turėjo labai stiprų poveikį. Normalioje valstybėje biudžetas, esant tokiai situacijai, prasnėčiai situacijai, būtų pakoreguotas. Kas yra bandoma dabar? Turime dabar turime tokią situaciją, kad mokėjimai mažinami kasmet. Tačiau turime ir tokią padėtį, kad biudžetas yra ne šiaip kurios nors valstybės biudžetas. Me, gali atsitikti taip, kad turėsime per viršinį biudžetą, kai ir mūsų ištiks kita krizė. Tad reikia turėti atitinkamą mechanizmą tam tvarkyti. Ir aišku, gali, ne, nieko nedarant gali atsitikti tai, kad papulsime labai probleminę situaciją. Mano supratimas yra štai koks. Reikia daryti viską, kad būtų rastas kompromisas. Manau, kad visi žino, kas parašyta dokumentuose. E, mes žinome, kad pinigų dėje nėra. 3, 3 milijardai iš viso 6 milijardų reikia. Kaimo plėtros programoms reikia nuo 6, e, reikia 6 milijardų, turime 2. Ir ne komisijos rankose yra sprendimo raktas šiuo atveju. Buvo toks bandymas susitarti dėl 1,4 milijardų, e, kurie ta suma buvo sumažinimas, lyginant su ankstesniu biudžetu. Nežinau, ką taryba mano šiuo klausimu. Jeigu niekas nebus patvirtinta, atsiras labai įdomus procesas, nes uh, ta situacija, kad bus viskas perkelt ant tokia metės finansinės programos svarstymo uh, pečių ir tuomet gali susidaryti probleminę situaciją. Kai kalbam apie sanglaudą, tai tuomet mes, kalbam, mes gal, turime tokią situaciją, kai nebus didesnių nukentėjimų. Ir dabar mokėjimus teks padengti. Uh, dabar matome, kad situacija yra tokia, kad deficitas auga, pinigų maža, sustarkime dėl naujo biudžeto ir spandykime išspręsti seno problemas. Aš norėčiau pasiūlyti štai ką, reikėtų labai atidžiai žiūrėti biudžeto keitimus, taisimus, nes sanglaudoje svarbus trys dalykai - konvergencija, konvergencija ir um, konkurencingumas. Man neaišku, kodėl trūksta pinigų konvergencijos tikslams. Šis principas taip pat minimas ir tarybos generalinio sekretoriato. Uh, vienur sumažinimai siekia 30 procentų, kitur sumažinimai siekia 10 procentų. Na ir galiausiai norėčiau paraginti vadovybę mūsų tikrai ieškoti kompromiso. Nes nežinau, ką galima įstatymiškai padaryti, jeigu ta problema nebus išspręsta. Jeigu, pritrūk, jeigu pavyktų susitėti 1,4 milijardų, gal tai ir būtų problemos sprendimo raktas. Žinau, kad koordinatoriai dirba, kad liberalai pritarė mūsų pozicijai. Da, e, galiausiai e, nepasieksime jokių rezultatų, jeigu tik kalbėsime apie tai, reikia mokėti ar nereikia. Gracias. Dėkoju. Pone pirmininkė, pamatysiu trumpai, nes matau, kad jūs žvelgėte į laikrodį, o klausimų diskutuoti dar reikės daug. Taigi, Manau, kad reikėtų sureaguoti tai, ką sakė ponė Andreasin. Mane tikrai pritrenkė jo žodžiai. Kokia prasmė tos kolegės žodžių? Aš nesupratau, ką ji norėjo pasakyti. Ar jinai kalba apie administraciją, kuri blogai dirba savo darbą, ar apie netikras sąskaitas? Nes jeigu kalbėsime taip, tai tuomet dėl nieko nesustarsime. Man sustarė įspūdis, kad tragedija yra sumišusi su, kažkokiu, su kažkokiais asmeniniais pamastymais. Ir nesuprantu, ko siekiama tokiu pasisakymu. Ar norima, kad būtų atsisakyta tų mūsų įsipareigojimų dabar? Pone Andresin, gerbdamas to žmonės, kurie iš tikrųjų kenčia, gerbdamas tiesą, nenorėčiau kad būtų kokiu nors abejonių reiškimo dėl administracijos ar dėl šalies pateiktų sąskaitų. E, dabar dėl to, ką kalbėjau Laslas Šurien, aš žinau, kad jūs tarp savo įsipareigojimų, tarp savo prievolių visokių turite įsirašyti ir tą, kurios esmė būtų rasti sprendimą. Tačiau suprantu, kad taryboje pačioje yra prieštaravimų, nesutarimų. Kai mums yra bandoma tiesiog primesti tam tikrą poziciją, e, tarybai nepavyko. Reikia pasakyti, kad turime ne tik mokėjimo signalo problemą, ir įsiparei... mokėjimo įsipareigojimams taip pat yra problema. Tad, ponė pirmininkė, norėčiau, kad jūs tiesiog pirmininkaujančią valstybę paragintumėte ieškoti sprendimo pirmiausia taryboje. Ačiū. Kolega Mulder. Dėkoju, pirmininkė, labai trumpai. Manau, kad sprendimos raktas yra mm, taisomojo biudžeto projektas. Mes sutarime pernai, kad komisija pateiks, jeigu reiks naujus skaičius, o taryba ir parlamentas labai rimtai pasižiūrės, kaip rasti sutarimą. Na, šiuo atveju taip nevyko bent iki šiol, o dabar taryba turėtų laikyti savo pažadų ir turėtų jų nepaviršti. Ir Dabar šeštasis. Biudžetas turėtų būti projektas parengtas ir kad galėtume tartis dėl 13 metų biudžeto ir kad galėtume laikytis tų įsipareigojimų, kurie buvo prisimti šiems metams. Na ir galiausiai galėtume rasti panašų sprendimą kaip 2012 metais, kai buvo parengtas šeštasis taisomasis biudžetas. Dėkoju. Bien. Merci, mes... Pirmininkas, ačiū gerbiami kolegos. Norėčiau pridurti keletą komentarų. Turime šiokią tokią organizacinę problemą dėl pranešėjų. Giovanni ir Francesca, suprantu, kad jūs numatėte surenkti darbo sustikimą su pirmininkaučio valstybės ir komisijos atstovais. Ir tuo pat metu jūs turite balsuoti. Ir dabar norėčiau pasiūlyti visiems pereiti prie balsavimo. Balsuosime dėl penktojo taisomojo biudžeto, kadangi jis labai svarbus jums, kaip pranešėjams italams. Ir paskui <clears throat> jūs galėsite pasirinkti, ar liksite likusiam balsavimui, ar skubėsite į savo sustikimą. Kadangi dirbame taip, kaip bendruomenių rūmose, jeigu E, išeis vienas kairysis, vienas dešinysis deputatas, tuomet pusiausvyrą bus išlaikyta ir bus galima sėkmingai dirbti toliau. Ar sutinkate? Tiesiog užbaigdamas norėčiau pasakyti štai ką. Noriu padėkoti kalbėjusiems kolegoms šioje diskusijoje ir pasakyti štai ką. Žvelgiu į poną generalinį direktorių. Komisija, kaip jūs tvirtinote, dirba prie naujo biudžeto projekto. Mūsų visų tikslas yra pasiekti tokio rezultato, kaip prieš dviejus metus, kad būtų padrengtas toks biudžeto projektas, ko, ko, prie kokio daug dirbome visi kartu ir žinome, kad tai turi būti toks biudžetas, kurį visi galės patvirtinti. Ir kaip jūs sakėte, kiekvienas laikysi savo institucinių įsipareigojimų ir prisims jam tenkančią atsakomybę. Komisija žino, E, privalo pateikti siūlymą, net jei žino, kad paskui jo siūlymų gal nebus laikomas iš šimtų procentų. Mes turime visą tą informaciją gauti, kad matytume, kokias, kokias išvadas padarysime parlamente ir taryboje. Norėčiau Jums pasakyti, kad, kaip jau sakiau, ir trilogė pirmadienį, ir noriu tą pakartoti dar kartą. dokumentas, kurį pateikė e, komisija. Yra tas dokumentas, kuris mums yra darbo pagrindas. Mes be abejo ne viskam pritarsime. Tačiau tai yra puikus darbo pagrindas. Nežinau, kaip taryba žvelgia šį dokumentą, bet parlamentas juo remsis kaip darbo pagrindu. Ir jeigu jūs renksite biudžeto projektą remdamiesi tuo dokumentu, tai mums bus visiškai primtina. Tačiau. Jeigu šis dokumentas bus laikomas darbo pagrindu, tai reiškia, kad komisija remsi šio dokumentu būtent, o ne savo pradinių projektų. Kadangi yra būtina atsižvelgti į tai, kad tarp komisijos pradinio projekto ir šios dienos yra įvykę daugybė dalykų. Taryba pateikė pakeitimus, Europos parlamentas pateikė pakeitimus, na ir galiausiai turime taikinimo procedūros rezultatus, į kuriuos reikės atsižvelgti. Taigi kreipiuosi Europos komisiją Ir norėčiau pasakyti, kad komisijoje pačioje neturi likti jokių abejonių dėl to, ką mes vadiname sąskaitomis, dėl tų sąskaitų vertinimų ir jų apmokėjimų. Jeigu atsirastų kokiu nors pakeitimu dėl DAT 6, tai mes žinome, kad tas vertinimas yra toks, 9 milijardai ir tos sąskaitos yra gautos. Ir čia tarybai norėčiau tarti žodį. Dėkoju, kad dalyvauja čia pirmininkaujančios valstybės atstovai. Kaip sakė kolega Žuanžo, šeštasis tai sumasis biudžetas iš pradžių turi būti išnagrinėtas tarybos, patvirtintas ar atmestas, tačiau Kitaip nebus prarasta laiko įvairius procedūroms, kurios galėtų prailginti e, galutinio, bals, nukelti tolin galutinio balsavimo datą, net jeigu visi žinosime e, mūsų nuostatas. Ir čia dalyvauja biudžeto kontrolės ir tarybos atstovams. Ir norėčiau pasakyti, kad pirmininkaujančiai valstybei nelengva, nes jinai kaip ir mes kenčia tokias keistas pasiekmes. Šią temą mes turime problemą, kuri nėra politinė, kad prieštarauja vieni kitiems ir konfliktuoja valstybės narės ir taryba. Tai nėra techninė sąskaitų, taip sakant, sumos vertinimo problema, dėl kurios pernai kovėsi taryba ir komisija. Mes turime problemą, kuri pradžioje yra techninė, bet vėliau gali tapti politinė problema ir gali sukelti įtampos tarp valstybių narių. Nes tų problemų tarp valstybių narių yra jau dabar. Nes valstybės narės neginčia skaičių tikrumo, kuriuos pateikė Europos komisija. Tačiau kai kurios šalis, sakoma, siunčia per nelik daug tų sąskaitų. Ir tai yra tikrai nepriimtina padėtis. Mes bandome visą tai parodyti ne tam, kad valstybės narės supjudytume tarpusavį, mes tiesiog norime įspėti, nes jeigu tas blokavimas tęsis, Aš turėsiu daryti tai, ko iki šiol daryti nenorėjau. Teks pasakyti, kad yra štai viena ar kita valstybė narė, kurie atsisako mokėti tokią ir tokią sumą kitai valstybei nariai. Tai štai, tokia šiandien yra realybė. Taigi mes turime iš to padaryti dvi labai praktinės išvadas. Niekas nenori gyventi esant tokiai E, realybei, nei vienos, nei kitos kategorijos valstybės. Tenka padaryti dvi išvadas. Pirma, kai bus rastas politinis sprendimas, sutarimas, turime pagerinti procedūrą, pasiekti, kad sąskaitos būtų tvirtinamos. Ir ta procedūra turi būti neginčiama. Kiekvienoje šalyje tokia turi būti įdėkta, įskaitant ir tose šalise, kurios save laiko rimtesnė vis už kitas. Yra būtina, kad tos sąskaitos būtų tikrinamos ir tose šalyse. Ir kalbu čia pirmiausia apie savo šalį. Aš galėčiau paminėti ir kitų valstybių, bet nesu galiotas tai daryti. Tai yra labiau pietų Europos šalis. Dar vienas dalykas susijęs su daugiametė finansinė programa. ES biudžetas turi būti finansuojamas iš nuosavų išteklių, nes tol, kol būsime finansuojami iš nacionalinių biudžetų, problema finansavimo bus vis didesnė, nes kuo krizė labiau gilės, kuo labiau reikės išlaikyti eurą, tuo, lab, tuo sunkiau bus finansuoti tuos mūsų poreikius ir situacija taps vis dramatiškesnė, valstybės vis labiau priešinsis tokiam biudžetui. Norėčiau mūsų pasakymus užbaigti, nebent, ponė generalinį direktorių, jūs norėtumėte atsakyti į užduotus klausimus, nes kolegos uždavė jų. Sidonija konkrečiai ir dar kiti kolegos kažko klausė, gal norėtumėte atsakyti. Très, très Labai trumpai, ponė pirmininkė. Garant Ferm uždavė klausimą dėl 13 metų padėties, lyginant su 12 metais. Čia galiu tik pakartoti tai, ką parašėme savo biudžeto projekto įvadę. Ir tai yra gimęs ir miręs iš karto biudžeto projektas. 138 milijardai buvo paskirta e, asignavimų mokėjimams ir tai būtų buvę, to būtų pakakę, jeigu būtų įgy, tinkamai finansuoti visi mokėjimai. Jūs žinote, kokia yra padėtis ir galite padaryti tas pačias išvadas, kaip aš. Na, o kai dėl Sidonijos užduoto klausimo dėl bendro pervedimo. Čia mes nekalbame apie tai, kad bus siekiama nustumti tas linijas. Ehm, mokėjimų biudžete. Mes žinome, kad yra tokių mokėjimų, kurie nebuvo išnaudoti ir mes E, žinome, kad tai nutiks, nutinka kiekviename projekte. Tai yra tas mechanizmas, kuris pats save subalansuoja, nes yra daromos išlaidos, e, planuojant pajamas galima išvengti pusiausvėros trūkumo. Tad čia progą norėčiau pasakyti štai ką. Bendras pervedimas buvo ta procedūra, kurios buvo apsispręta automatiškai. Antradien, iš, naktį antra, iš antradienio į trečiadienį baigėsi tas laikotarpis, taryba nepareiškė savo pozicijos ir sprendimas buvo priimtas de facto be tarybos. Kai dėl galimo taisomojo biudžeto projekto kitiems metams. Kas čia būtų silpnoji pusė? Negaliu šito jums pasakyti. Regis, komisijoje mes biudžetą sudarome pagal informaciją, kurią gauname, kurią pateikia techniniai generaliniai direktoratai ir valstybės narės. Na, aišku, egzistuoja ir silpnų vietų, kurias galėčiau paminėti, kaip ir jūs, ko gero. Taryba sumažino lėšas kai kur, nes asignavimai mokėjimams buvo sumažinti. Na ir gali nutikti taip, kad mes rėmėmis dviem hipotezėmis, kurių viena šie mokėjimai bus visapusiai panaudoti. Tai štai, pirmininkė. Tie galėčiau atsakyti užduotus klausimus. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū. Dabar siūlau pereiti prie balsavimų ir mūsų pranešėjų prašymų pradėti nuo 11 punkto. Tai yra taisomasis biudžetas. Penktasis. Siūlyčiau balsuoti dėl juridinio pagrindo ir taisomojo biudžeto, kuris yra būtina siekiant užtikrinti e, pagalbą nukentėjusiems nuo žemės drebėjimo. Balsuojame. Pagalbos suma 530 milijonų. Kas už? Dėkoju. Kas prieš? Susil... E, du kolegos susilaikė. Ačiū. Nukentėjo nuo žemės drebėjimų įvertins visų balsavimą. Sveikinu pranešėją. Pranešėjai jūs tiksliau. Ačiū jiems už ryštą. Mums pavyko spręs bent jau šį klausimą. 23 klausimas. Frančeska. Ar norėtumėte pristatyti kitus pervedimus? Si tratta di eh, stanziamenti collegati al fondo di globalizzazione per il quale però... Kalbame apie eh, globalizacijos fondo panaudojimą. Mes eh, negalime balsuoti dėl šio klausimo, kadangi čia tai reikia sėti su šeštuoju teisamuoju biudžetu, tai negalime balsuoti dėl šito. C'est ça. Mais alors, il y a trois autres virements. Le 30... Taip, bet yra dar 36, 37, 38 pervedimai. Mes numatėme 36, 37, 38 dar pervedimus. Ar jūs norėtumėt, kad juos perkeltumėm e, vėlesniai datai, ar galim juos e, palikti vėlesniai datai? Très bien. Donc, euh, sur ces virements, madame. Dėl šių pervedimų pranešėja. Dal 36, 37 ir 38 nu riguardano. 36, 37, 38 nesusijęs su globalizacijos fondu. Ir jeigu nėra e, prieštaraujančių, tai galėtumėm balsuoti dėl jų dabar. Virement 36, 37. Tai balsuojame kartu dėl 36, 37, 38, kas už. Ačiū. Kas prieš? 2 prieš. Vienas susilaikė, panas Paška. Ačiū. Patvirtinta. Je libère les rapporteurs, mais naturellement je... Paleidžiu tada pranešė. Aišku, aš jos neišvarau. Dabar galime toliau balsuoti. Nebereikia balsuoti dėl bent kelių punktų dėl Europos globalizacijos fondo, nes kaip pranešėja pasakė, tol, kol nėra patvirtintas šeštas teisomasis biudžeto raštas, mes negalime nieko balsuoti ir dėl šio globalizacijos fondo. Tai balsuosime dėl 20 punkto, tai yra mūsų pranešėjo pono Stavrakakis nuomonė dėl uh, ES civilinės apsaugos mechanizmo. Ar turite balsavimo sąrašus? Tai yra Stavrakakis pranešimas. Ar visi turite savo balsavimo korteles? Aš pats neturiu. Bien. Bien. Alors, on va essayer de voter à main levée. Euh, sinon, tant pis pour moi. Euh, Pabandykime balsuoti taip. Ar galime balsuoti kartu dėl 7-8 pranešėjo pakeitimkos už? Ačiū, kas prieš? Du prieš. Susilaikė? Vienas. Ačiū. 25 pakeitimas. Dina Jona Valian, pranešės už kas už. Aha, o kas prieš? Štai kaip. Kas susilaiko, gal pasitikrinkime elektroniškai. Je, je vote. Voilà, le vote, le vote est clos. Le vote est clos. 13 pour. Balsuoti baigiame, 13 už 14 prieš yra dauguma, nors aš irgi prie prieš, bet ir taip yra dauguma. Ar visi turite korteles? Ar jūsų situacija kaip ir mano? Turiu kortelę, bet. Yeah. Uh, bon, mais le, le, mais le, le, le vote est clos, mais vous êtes contre Balsuoti baigėme, bet uh, mūsų balsai viens kitą neutralizuoja. Jeigu jūs balsuojate už, o aš prieš. Ne, jūs irgi prieš. Tai dar mūsų abiejų balsai prieš, tai reiškia 15 gal prieš. Atsiprašau, jau dingo skaičiai. Tuomet turime balsuoti dėl pranešėjo devinto pakeitimo, kas už, kas prieš. Vienas, du, kas susilaikė, priimta. 26. Suderinamas, ponios Valijan, kas už, Kas prieš? Susilaikė. Priimta. 27. Ponas Valian. Pranešės už kas už, kas prieš. Štai kaip susilaikė. Pasitikrinkime elektroniškai. Donc je suis le seul à ne pas avoir ma carte, hein, puisque monsieur... Tai aš vienintelis neturiu kortelės, nes panas Kliutė surado savo kortelę. Balsuoti baigiame. Štai koks rezultatas. Atrodo, kompiuteris nemoka skaičiuoti ilgai, nerodė rezultatų 15 už 13 prieš priimta. Toliau ar galiu prašyti už du kartų pranešėjo balsuoti kas už, kas prieš, susilaiko, viens 2, 3, 4 susilaiko priimta. 28 valiant pranešėjas už, kas už, kas prieš. Vienas susilaikė, priimta. 12, 13 pranešėjo, kas už, kas prieš. Vienas, du, susilaikė. Ta pati dauguma priimta. 29 valiant, kas už, pranešėjas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 14.15 pranešė, kas už, kas prieš. Vienas su, priimta. 30. Valian, pranešės už, kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. 31. Atsimtas. 16 ir 17 pranešėjo, kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Konstatuojamosios dalis. Trečias, ketvirtas, penktas, šeštas pranešėjo. Galime balsuoti kartu. Ne? Ada nenori. Trečias, kas už, kas prieš, susilaiko, priimta. Ketvirtas, kas už, prieš, susilaiko, priimta. Guja susilaiko. Penktas, už, prieš, susilaiko, priimta Guoja vėl susilaiko. Priimta. Šeštas, kas už, kas prieš. Ponas Artong. Kas susilaiko, susilaikiusių nėra. Priimta. Daugumas kiek kitokios. Devynioliktas Fernandės. Pranešės už, kas už, kas prieš. Susilaiko, priimta. Dvidešimtas, dvidešimt pirmas, pono Kaza. Kartu, kas už, Kas prieš? Susilaiko priimta. 22. Frandeš. Pranešėjas už, kas už, kas prieš. Susilaiko priimta. 23. 24. Kas da pranešėjas už, kas už, prieš. Susilaiko priimta. Toliau dėl teisėkurnės rezoliucijos projekto. Pirmas, antras pranešėjo pakeitimai, kas už, kas prieš 2 prieš. Susilaiko? Priimta. 18. Felandiš. Pranešėjas už, kas už, kas prieš. Susilaiko? Priimta. Ir galutinis balsavimas elektroniniu būdu. Prašom balsuoti. Vote est ouvert. Le vote est clos. 26. Balsuoti baigėme 26 plus mano balsas 27 už du prieš susilaikysiu nėra priimta. Sveikiname mūsų pranešėją. Toliau. Kągi, dabar pereisime prie 21 klausimo, prie kito pranešimo. Kūrybingos Europos programa. Barbara Matera yra autori. Ar dabar visi pasiruošę, galime pereiti prie balsavimo? Septintasis pranešėjos pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. 24 Gajerio pakeitimas pranešėjai yra prieš, kas už. Kas prieš? Susilaikę, atmesta. Dabar reikia balsuoti dėl kito pakeitimo. Ar galime dėl kelių balsuoti kartu nuo 8 iki 14 pranešėjos yra visi šie pakeitimai, iki 13 tiksliau. Nuo 8 iki 13. Ar galime dėl visų balsuoti kartu? Ne, Kągi, aštuntasis pakeitimas. Kas už? Kas prieš? Keturi, penki. Susilaikę. Priimta. Devintasis kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Dešimtasis kas už? Kas prieš? Susilaikę. Priimta. Vienuoliktasis kas už? Kas prieš? susilaikė priimta. Tryliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Keturioliktasis, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Dauguma gal čia mažesnė, bet bet panašu, kad už. Visais atvejais daugumos buvo skirtingos. 15 yra atsimtas, 16 ir 17 pranešėjas. Ar galime dėl jų kartu balsuoti? Ne, negalim. 16 pakeitimas kas už. Kas prieš? Susilaikę, atmesta. 17 kas už. Kas prieš? Susilaikę, priimta. pakeista. Buvo kairiųjų dauguma, po to dešiniųjų dauguma. 18. Čia yra kelios dalys. Pirmoji dalis. Within the meaning in terms of kas už. Kas prieš. Susilaikė, priimta. Antroji dalis. Programą sudaro medija dalis. Kas už, kas pranešė yra už, kas už Visi APP balsuoja už, kas prieš. Visi kiti balsuoja prieš, susilaikė. Nugalėjo mus. APP nugalėta. Antroji dalis yra atmesta. Dabar 25 yra atsiimtas, 19 pranešėjos, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Konstatuojamosios dalys. 21 kazos pranešėja yra už, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. Trečiasis pranešėjas, kas už, kas prieš, keturi prieš, liberalai prieš, susilaikė priimta. 21 kazos pranešė yra už, kas už, kas prieš, susilaikė priimta. 22 pakeitimas pranešėjo parašė balsavimo dėl dviejų dalių. Pirmoji dalis – in order to end growth, kas už, prieš, susilaikę, priimta, antroji dalis, investment centric knowledge, pranešė yra prieš, kas už, Janas Mulderis, kas prieš, Janas Mulderis taip pat, susilaikę, balsavimo subtilybės, ypatingai Niderlandų pusėje yra didžiulis. Antro dalis atmetama, ketvirtasis pakeitimas, siūlo pranešėja, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. 23 gairio, pranešėja yra už, kas už, kas prieš, 5, susilaikę, priimta. Šeštas, penktasis, šeštasis balsuojame dėl jų kartu, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Dabar dėl viso teisėkuros rezoliucijos, teisėkuros rezoliucijos pasiūlymo, pirmasis ir antrasis pranešėjas kartu, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Galtinis elektroninis balsavimas. Pradame balsuoti. Bai, pradame balsuoti. Visi jau balsavo už 22 plus 1, 3, 2 prieš, 3 susilaikė, sveikiname mūsų puikia pranešėja. Dabar perėsime prie kito, tos pačios autorės pranešimo, Europą piliečiams. Kągi, mm, gal galime pradėti dėl dviejų pranešėjus pakeitimų ir balsuoti dėl jų kartu, kas už. Ne, negalime. Kągi. Tada šeštasis pakeitimas, kas už. Kas prieš. Susilaikę, priimta. Septintasis, kas už. Kas prieš. Liberalai ir ponas Artongas susilaikė priimta skirtinga balsų dauguma, aštuntasis atsimtas, dvyliktasis pono Gairio pranešėjai yra už, kas už, kas prieš, du susilaikė, priimta. Dabar gal dėl 90 kartų galime balsuoti. Na, matyt, iš tikrųjų, jūs čia smaginatės. Gerai, atskirai balsuojame devintasis, kas už. Kas prieš? Susilaikė atmesta. Dešimtasis pranešėjos, kas už, kas prieš, susilaikę priimta. Turiu pripažinti, kad reikėjo balsuoti atskirai. Konstatuojamosios dalys, trečiasis pranešėjas, kas už, kas prieš, susilaikę, priimta. Vienuoliktasis pono gairio, kas už, kas prieš, du, susilaikę, priimta. Ketvirtasis yra atsimtas, penktasis pranešėjos, kas už. Kas prieš, susilaikę, priimta. Dėl rezoliucijos teisėkros pasiūlymo, pirmas ir antrasis kartu, kas už, kas prieš. Susilaikę, priimta, galutinis elektroninis balsavimas. Pradedame balsuoti, baigiame balsuoti. Ne visi? Baigia, baigiamas balsavimas 25 už, tai yra 26 tuomet, ar kažkas dar nespėjo prabalsuoti? Neveikia aparatūra? Jūs ar už, ar prieš balsuojate? Už. Tuomet 26 balsavo už, du prieš ir niekas nesusilaikė. Sveikiname pranešėją. To brush the air? Yeah, no, no. Alors, nous, nous, avons, nous passons maintenant. Kągi dabar pereisime prie Jose Manueli. Ar galime pereiti prie Fernandes siūloma pervedimo. 24 darbo tvarkės punktas. Panas Fernandes. Ačiū, ponė pirmininkė. Kalbant apie šias biudžeto pataisas, čia kaip ir problemų nekyla. Dėl devintojo pervedimo, čia kalbame apie 5 milijardus teisinėms išlaidoms, teisinėms kaštams padengti. Bent jau tai buvo portugališkame tekste. Dešimtasis pervedimas mūsų leidinyje yra 12 tūkstančių eurų. Tokia yra pateikta suma. Čia yra transporto kaštai 12 tūkstančių eurų. Čia irgi problemų nekyla. Ir čia 5 tūkstančiai, ne 5 milijonai eurų dėl ankstesnio pervedimo. dėl dabar parlamento pakeitimai. Įsivaizduoju, kad mūsų komitetas siūlo 5 procentais mažinti kelionių išlaidas ir to pasiekime dėrybose darbo grupėje kartu su parlamento valdybos nariais. Žinau, kad darbo grupė nuolatos informavo koordinatorius apie sprendimus, tai dėl to, kaip būtų galima sumažinti 5 procentais kelionės išlaidas, kalbant bendrai apie visas kelionių išlaidas. 11 metų spalio mėnesį mm, įvyko čia šiokia tokia revoliucija šioje srityje. 15 procentų asignavimų transporto išlaidoms būtų įdedama į rezervą. Ir to pavyko pasiekti dėl darbo grupės pastangų ir taip pat valdybos pastangų. Taigi dabar įmanoma tas rezervo lėšas e, panaudoti dėl istorijos namų. Istorijos namų, Europos istorijos namų, aš įsivaizduoju, kad visi esate jau susipažinę su situacija. Įsipareigojimai jau yra padaryti prieš keletą metų. E, parlamentas pasiūlė planą ir jį pavadino tam tikrų kaip ir verslo planu ir jis yra jau ilgesnės perspektyvos planas. Na ir visos ten um, numatytos sąlygos e, rezervo lėšoms um, išlaisvinti yra jau patenkintos. Taigi tas siūlomas pervedimas, tas, um, ta biudžeto pataisa, uh, Pagal ją 2 milijonai eurų turėtų būti paimta iš rezervo. Mes galime dabar panaudoti tas sumas, taigi aš siūlau visiems dabar balsuoti už tas pataisas. Pirmininkas, taigi aš siūlau tuomet balsuoti pirmiausia dėl regionų komiteto pervedimo, devintojo ir dešimtojo pervedimų, kas už. Ačiū, kas prieš 2 susilaikę priimta. Dabar dėl parlamento. 607 pervedimas kas už, kas prieš. Susilaikę priimta. 16. Vienas susilaikė. 16.08 pervedimas kas už, kas prieš. 2. Ponas Pone Kliūtė, jūs ar už ar prieš? Už. Susilaikė, priimta. Viena susilaikė. Toliau. Dabar siūlyčiau. Pona, ponas Alfonsi neturi daug laiko, taigi siūlyčiau pereiti dabar prie pono Alfonsi klausimo. Tai yra darbo tvarkės punktas numeris 9. Tai yra pranešimas dėl e, žuvininkystės fondo. Prašau, kolega. Dėkuoju, ponė pirmininkė, kad sutikot pertvarkyti darbo tvarkę, kadangi turiu laikytis įsipareigojimų. E, fondas jūrų reikalams e, vykdo funkcijas susijusius su ES kompetencija tikslas yra užtikrinti konkurencingą žvejybą ir tinkamą teritorinę plėtrą, ypač pakrančių zonose, kur ypač įtaka daro žvejybos veikla. Šios politikos svarbiausia ramšiai yra susijęs su išmintinga žvejyba, tvaria žvejyba, tai, tai apima ekologijos tam tikrus elementus, tai apima taip pat integruotos jūrų politikos tinkamą pakrančių zonų vystimą mes turėsime paremti perimą prie tvarios žuklės. Jūs žinote, kad problema su žvejyba yra ta, kad niekaip nepavyksta rasti pusiausvyros, žvejojama per nelik daug, nepavyksta užtikrinti išteklių atsinaujinimą. Būtina tos išteklius vartoti taupiau, tausiau, derinti tą vartojimą su aplinkosaugos imperatyvais, būtina mažinti išmetalus, ir taip pat e, kuo mažiau kenkti jūrų aplinkai. Būtina taip pat užtikrinti tinkamą aplinkosaugą ir labiau koordinuoti jūrų politiką. Taigi, privalu atsižvelgti tai, ką sakė Europos komisiją. Būtina įtraukti labiau vietos veikėjus į žvejybos politikos plėtojimą ir priimant sprendimus dėl jos. Dans ces activités, notamment pour ce qui est de la gestion des entreprises. Et euh, je, ce programme prévoit aussi. Euh... Taip pat būtina įtraukti naują veiklą, kuri galėtų papildyti e, pajamas žvėjų, kurie sunkiai pragyvena vien tik žvejybos veiklos. Taigi, mums tai yra įdomios siūlomos kryptis, yra dar viena siūloma kryptis, kurią reikėtų paremti. Tai yra tai, kur siūloma e, geriau pasinaudoti du, moksliniais duomenimis ir taip pat E, siūloma užtikrinti geresnį bendradarbiavimą tarp mokslininkų ir profesionalių žvėjų, kad būtų galima tinkamai užtikrinti e, žuvų išteklių apsaugą atskiruose e, jūrų baseinuose. Na ir galiausiai, kad būtų galima pasiekti šių visų tikslų, Europos komisija siūlo, kad 14-20 metų biudžeto programavime būtų numatyta 2,7 procentų biudžeto padidinimas, lyginant su ankstesniu laikotarpiu nes tai turėtų padėti tinkamiau atlikti, tinkamiau padėti siekti visų šių tikslų. Yra pasiūlyti keletas pakeitimų, kai kurie iš jų, sakyčiau, yra bendri, e, panašus į tuos, kurie buvo siūlomi kalbant apie kitus fondus. Ir Be abejo, jeigu valstybės sutiks pateikti reikiamas lėšas būsimo programavimo laikotarpiu, tik tada galima kalbėti apie programų finansavimo pagerinimą ir reikėtų užtikrinti to programavimo laikotarpiu, kad taryboje būtų priimti reikiami sprendimai, siekiant išsiaiškinti, kur lėšos turi būti mažinamos, o kur ne. Kitas dalykas. Visose fonduose yra siekiama išlaikyti tinkamą Europos parlamento, tinkamą Europos parlamento vaidmenį, tai yra konstitucinė priemonė. Mes turime specifinę programą, mes pakeitimus siūlome laikytis dviejų krypčių, kurių pirmoji būtų įvertinti E, pakrantės žvejybos vaidmenį, svarbų vaidmenį. E, būtina atlikti tinkamus, teri, priimti tinkamus teritorinio e, aprūpinimo sprendimus, kad pakrantės žvejyba neliktų vargšės giminaitės vietoje. Nes dažnai, kai mažėja žvejybos veiklos, pakrančių žvejyba nukenčia daugiausia ir labai yra patiriamos neigiamos pasiekmes, tai neigiamai veikia pakrančių regionus ir jų gyventojus. Antroji kryptis. Būtina priminti, kad egzistuoja tokių, tokios tradicinės organizacijos, ypač viduržėmio jūros zonoje, kurios koordinuoja savo veiklą ir siekia, kad asmenys, kurių veikla yra susijusi su žvejyba, gali burtis draugien, ten yra taikomi e, per amžius pasiteisinę žvejybos metodai, kurie pasirodo besą iš tikrųjų labai vertingi, tai galėtų būti busimos ES žvejybos politikos e, viena iš krypčių. Tai štai, apie tai mes kalbame savo nuomonė. Poje pirmininkė, dėkoju uždėmesi. Merci, Ačiū, gerbiamas kolega. Iš tikrųjų, žvejybos rytyje labai seniai nuo antikos laikų viduržėmio jūros baseine yra atliekamas labai tinkamas valdymas, šiek tiek mažiau gal šiaurinėje viduržmirios dalyje yra taikomas tas metodas. Yra pastabų regis, ne? Tad norėčiau priminti, kad dėl pono Alfonsi pranešimo pakeitimus galima teikti iki rytojus 10 valandos. Balsuosime gruodžio 6 dieną. Tuo būdu žvejybos komitetas balsuos vasario 19 dieną E, tad laiko yra nemažai, o plenarinėme posėdėje bus balsuojama kovo mėnesį. Darbo tvarkė irgi čiožinėjom kaip galim, slalomuojam kaip galim, kad būtų galima atsižvelgti visų interesus. Norėčiau dabar grįžti prie 25-ojo darbo tvarkės klausimo, nes kolegė Olmajer turi išeiti. Holmajer, kolegė Holmajer turi išeiti. Paskui iš karto, jeigu kolega kitas galėtų pasilikti, tai daugiavietės finansinės e, programos klausimą, kad nesim iš karto po to. Iš tikrųjų labai sudėtinga viską suderinti, sako pirmininkas. Gerbiama e, kolegė, kokios naujienos susijusios su pastatų politika. Dėkoju, ponė pirmininkė, labai trumpai. Mes su kolegomis pasitarėme ir jokių diskusijų šiandien ne, nedarysime, tiesiog pateiksime nuomonę. E, gruodžio 7 dieną dar tebelieka kai kurie neišspręsti klausimai, komisija turi pateikti atsakymus, turime sulaukti komisijos atsakymų. Tad tuo būdu sutaupysime laiko, nes diskusijų nebus, tai yra labai svarbi nuomonė, tačiau Kol kas darbas yra tik pradinės stadijos, todėl šiaip nuomonę pateikti yra labai sunku dabar jau. Pavyzdžiui, dėl to 10 procentų rezervo, taip to ir panašiai turime gauti atsakymus iškylančius klausimus. Dėkoju. Pirmininkas. Kolegija mums sako, kad nepristatys šiandien to klausimo, nes neturime informacijos iš Europos komisijos, tad kolegos siūlau atidėti diskusiją ir balsavimą kitam kartui, kai vyks tas galimas balsavimas, kai turėsime visą reikiamą informaciją. Ir tuomet parengsime jau nuomonę. Sutarėme visi, rengsime nuomonę, taip? Bus diskusijos ir balsavimus dėl nuomonės, dėl jos turinio. Dėkoju, grįžtame daug, prie daugiametės finansinės programos. Vienu sakiniu rezumuosiu susiklošiusią padėtį. Pirmininkaujantis Kipras pateikė skaičius, kurie yra kompromisiniai skaičiai, juos pateikė savo vardu Kipras. Ir ta darybų dėžutė buvo papildyta skaičiais. Ir po keletų dienų, kitaip tariant vakar, 0 valandų 10 minučių prezidentas Van Rompuy, kuris yra pasirodo naktinis gyvūnas, kabutės, jeigu taip galima pasakyti, nes dirba keuromis paromis, jis paskelbė savo skaičius, kurie gerokai skiriasi nuo tų kompromiso siūlymų. E, tie skaičiai bus teikiami vadovų tarybai. Lapkričio 22-23 dienomis. Prieš suteikdama žodį pranešėjui, kolegai Ivailo leidus, pirmiausia kreipiuosi į generalinį direktorių, kad jis įvertintų, kas ir kaip. Pone generalinį direktorių, prašom, žodžius jums. Ačiū, ponė pirmininkė. Šį rytą iš tikrųjų vyko ilgos diskusijos nuotinio savo komitete dėl prezidento Van Rompo įsiūlymų Europos komisija turėjo progą pareikšti savo poziciją ir galiu pasakyti, kad Europos komisija pareiškė korepere šiandien šiuo klausimu. Pirmiausia, komisija pasakė, jog mano, kad jos pateiktas siūlymas yra labiausiai subalansuotas. Ir kad komisija apgailę stauja dėl to, kad yra siūlomi papildomi biudžeto karpimai. Antra. Komisija pasakė, kad pripažįsta, jog pirmininko Van Rompoj siūlymas laikytis pusiausviros, kaip jis buvo pasiūlęs savo pradinėme siūlyme. Atsižvelgiant į tą komentarą, kurį pasakiau neseniai, tas siūlymas buvo, sakyčiau, pozityvus dalykas. Ir paskui komisija pasidžiaugė tuo, kad nuo savųjų išteklių srityje buvo pasiekta pažangos, kuklios pažangos dėl PVM, tačiau buvo iškeltas tikslas 2021 metams, kitaip tariant, bus įdėktas naujas PVM mokestis ir finansinių sandorių mokestis taip pat, net ir susti, pagal sustiprintą bendradarbiavimą galėtų būti laikomas e, kaip vienu iš nuosavųjų išteklių ES. Ir valstybės bus įpareigotos tokius mokesčius įdėkti pas save. Ir komisija pareiškia, kad parems prezidentą Van Rompoj viso šio proceso metu. Tai štai tie keturi dalykai, kuriuos galėčiau dabar pasakyti, ponė pirmininkė, kad jūs žinotumėte, kokią kryptim dirba Europos komisija nes siūloma biudžetos mažinti 25 milijardais eurų. Ir mes 80 milijardų eurų turime sumą, jeigu atsižvelgsime. Jeigu įtrauksime tas sumas, kurios neatsispindi programoje. Kolega Hartong, prašau, žodžio, prašau. Voorzitter, dank u wel. Um, ik ben zeer dankbaar voor dagelijks werk van de. Ačiū pirmininkė. Esu dėkingas už pirmininkaujančio Kipro atliktą darbą, vis tik tai, kas buvo daroma dienos metu ir už Von Rompojus darbą naktį, bet džiaugiuosi tarybos požiūriu ir lauksiu galutinio rezultato. Vous avez vu, monsieur Harton, que... Pone Hartongai, matėte tuos du pasiūlymus pirmininkaujančio Kipro ir pirmininko Van Rompojaus, jie nėra vienodi. Yra bendra suma, bet yra ir jos išdalyjimai. Įvaila, jūs norėjote kažką pakomentuoti ar kažką pasakyti? Just a very brief comment. Uh. Trumpa pastaba, pirmininkė. Man atrodo, kad mes tikrai labai laikomės komisijos pozicijos ir aš tikiuosi, kad komisija išlaikys savo poziciją iki to momento, kai bus pasiektas susitarimas pasiremiant laikotarpio vidurio peržiūrą, parlamente buvo dauguma ir tikrai negalime sutikti, kad būtų dar toliau karpomas biudžetas ir kad būtų biudžetas karpomas to lygiai visos nu, būtų nurieštos vienodai sritis, neatsižvelginti politikos sritis, ne, nepaisant jokio lankstumo, mes nematome tokio pagrindo dėl susitarimo, dėl nuostabų išteklių. Vienintelis dalykas, ką galėtume vertinti pozityviai, palyginti su mm, pasiūlymais pateiktais iki šiol, tai yra formuluotės dėl laikotarpio vidurio peržiūros. Reikia e, galbūt priminti jums, kad dabar mes turime tarp institucijų sutarimą, tačiau o, komisija niekuomet nebuvo suformulavusi procedūros. Taigi mes tikrai labai reikalausime, kad būtų biudžeto laikotarpio vidurio peržiūra padaryta ir kad būtų galima susi, susijęti tai su 2018 metų biudžetu, tai yra e, finansinės programos vidurys 2018 metai. Tai vienintelis dalykas, ką mes galėtumėm vertinti kaip judantį reikiamą pozityvę linkmę, o visa kita palyginti su parlamento pozicija, tai ką mes matome pasiūlyme, yra žingsnis atgal visiškai netą linkmę. Ana. Well, Ačiū. Komisija paminėjo, kad yra naujų dalykų dėl nuosavų išteklių. Ir būtų įdomu pamatyti, kaip tai sutiks valstybės narės. Pavyzdžiui, ta sistema dėl <coughs> tradicinių e, nuosavų išteklių surinkimo, pavyzdžiui, muitai, ji nekistų. Tačiau jūs keičiate sumas, kurias gali pasilikti valstybės narės nuo 25 iki 15 procentų. Man atrodo, panas Artangas nebus labai patenkintas dėl to. Bet to numatoma apkarpyti kai kurias sumas, kurios gražinamos kai kurioms valstybėms narėms. Ir manas um, Van Rompojus atsižvelgia į tai, kad Vokietija. Švedija, Danija gaus tam tikras fiksuotas sumas, o, o um, moka tam tikras fiksuotas sumas, o Junktinė karalystė o, um, gauna tą gražinamą sumą, kuri yra amžina. Toliau dėl bendrų nacionalinių pajamų tai yra labai svarbus dalykas mums, ypač galvojant apie Britams gražinamą sumą, todėl mano valstybė, pažiūrėjau, irgi reikalavo, kad ir Danijai būtų gražinama atitinkama suma. Dabar dėl tų faktinių nuosavų išteklių, taip, teisingai jie pasakė, kad būtų tai, e, tai nuosavi ištekliai e, siejami ir tikrai gerai būtų, kad tai būtų paminėta. Nuo 21 metų tik tai sistema keistusi, taigi tai yra labai tolima ateitis. O um, ar finansinėje programoje dar būtų kitokia sistema. Ir pana Žanžan pasakė, kad, um, pavyzdžiui, sustiprintų bendradarbiavimo sistema pritaikytas finansinių operacijų mokestis galėtų būti panaudojamas sumažinant nacionalinius įnašus. Taigi, ka, kažkiek jie atsižvelgia į tai, ką mes siūlome komisijos pasiūlymo pagrindu, jie nebekalba apie šešis punktus, kuriuos mes išdėsėme savo rezoliucijose, kas mūsų manimų buvo tikrai labai geras būdas, kurio pagrindu buvo galima dirbti ir, man atrodo, tikrai tarybos gyvenimas būtų e, labai palengvėjęs, bet labai įdomu bus dabar pamatyti jų reakciją į šios pasiūlymus Europos vadovo taryboje, nes, man atrodo, kai kurios valstybės narės pasakys, kad tikrai tai nėra tai, ko jos norėjo. Ten. Ačiū, An. Ačiū už tuos žodžius. Mm, aš manau, kad tikrai, kaip kad e, sakė Ana ir e, ponas Žanžan, bent jau kai eina kalba apie nuosavus išteklius, tai tikrai situacija nėra ideali. Bet tai, ką dabar siūlo uh, Europos vadovų tarybos pirmininkas yra rimtas pagrindas ir aš asmeniškai džiaugiuosi, nes aš galvoju, kad šiuo klausimu ponas Van Rompojus asmeniškai tikrai evoliucionavo, pažengė į priekį, atsižvelgdamas į tai, ką mes pasiūlėme ir ką komisija sugebėjo ginti pačiu aukščiausių lygių e, diskusijose su juo. Tai aš tikrai prisijungiu prie tų žodžių, kuriuos mūsų pranešėjai išsakė. Dabar trumpa informacija. Mėly kolegos, visų pirma, reikia įvertinti tai, kad baigėsi visa ta parengiamoji fazė ir dabar iš tikrųjų prasideda dėrybos taryboje, Europos vadovo tarybos lygmenių, po to bus atitinkamai tarp tarybos ir parlamento e, darbas po jau Europos vadovų tarybos pagal atitinkamą procedūrą. tai patvirtinimo procedūra. Toliau pirmininkavusi Vengrija buvo prisėmus įsipareigojimus parlamentą įtraukti į visas procedūras nuo pat pirmos dienos. Į, visus, iša, į visas iš anksnės diskusijas, į pasirengimą dėryboms, visą tai, kas vyko bendrųjų reikalų taryboje. Uh, Aš um, nefiksavau visų posėdžių, bet man atrodo, kiekvieną mėnesį po posėdį įvykdavo ir tikrai galime pasakyti, kad Europos parlamento delegacijos visuomet buvo kviečiamos dalyvauti bendrųjų reikalų tarybos neformaliuose posėdžiuose. Mm, kartą vengrams pirmininkaujant, du kartus dabar Kiprui pirmininkaujant ir tai mums leido sėdėti prie bendro stalo tokiu būdu buvo atsižvelgta į mūsų poziciją ir su, buvo galima suformuoti tam tikrus alijansus su, su tam tikromis valstybėmis narėmis vienais klausimais, e, su kitomis valstybėmis narėmis kitais klausimais. E, Šulco asmeninės e, iniciatyvos dėka sanglaudos politikos bičiulių grupė uh, buvo susirinkusi už vakar čia parlamento patalpose, pakvietė pirmininką Šulcą, biudžeto komiteto pirmininką, dalyvauti bent jau jų darbo dalyje. Ir pirmininkas Šulcas patikslino tuos punktus, dėl ko uh, Parlamentas džiaugiasi dėl sanglaudos bičiulių grupės pozicijų. Aišku, ne dėl visko buvo susitarta. Aišku, bendra pozicija tokia buvo, kad biudžetas turi būti kaip galima didesnis, ypač dėl sanglaudos politikos aišku, kalbant apie makroekonominės sąlygas, kad tai uh, būtų taikoma siejant su kai kuriamis pagalbos priemonėmis, kadangi kai kurios valstybės narės nėra tokio pat lygio kaip kitos. Ir pavyzdžiui, Europos infrastruktūros tinklų priemonės finansavimas mm, Connecting Europe Facility galėtų galbūt būti numatytas iš sanglaudos fondo, dėl to ne visi pritarė. Mm, ir Buvo palaikomi ryšiai su 27 valstybių narių delegacijomis, tai vyko jau beveik metus ir ta fazė dabar jau baigėsi. Dabar pirmininkaujantis Kipras savo pozicijos dokumentą pateikė Van Rompojui ir Van Rompojus pradėjo dvišalius susitikimus, kas mūsų žargonu vadinama tai, tai yra taip vadinamosios jos iš, išpažintis, išpažinčių dėl šaliai sutikimai. Mas Raimer e, su Van Rompoju pirmadienį buvo susitikę, buvo labai ilgas pasikeitimas nuomonėmis, o ponia Katrindė dalyvavo taip pat nuo komisijos buvo išdėstyta parlamento pozicija ne vien tik tai dėl techninių dalykų, bet taip pat ir dėl politinių dalykų pačia aukščiausia to žodžio prasme. Aišku, mūsų pozicija buvo išklausyta ir dabar jau tarybos pirmininkas Van Rompoj padarys savo išvadas ir kažko imsis. Dabar dėl tolesnio tvarkaraščio kitą pirmadienį bus paskutinis susitikimas, kur e, trys pirmininkai keisis nuomonėmis, tai, ir bu, tai bus darbiniai pusryčiai pirmadienį Briuselė, kai tuo tarpu visi kiti kolegos bus jau Strasbūrė ar pakeliui į Strasbūrą. Visa delegacija yra kviečiama dalyvauti šiuose darbiniuose pusryčiuose, kurių tikslas yra pasirengti bendrųjų reikalų tarybai, kurį įvyks kitą dieną Briuselėje, tuo tarpu mes visi būsime Strasbūrė, tai bus proga Europos reikalų ministrams pasikeisti nuomonėmis dėl Van Rompos pozicijos. Dėrybinė dėžutė atskleidė Van Rompos skaičius. Dabar viskas jau yra sudėliota Ir taryboje daugiau nieko nebelies. Dabar ką kitos savaitės bendrojo reikalų taryba turėtų padaryti, tai būtų Europos vadovų tarybos išvadų projektas, ką rengia Van Rompoj. Paprastai bendrojo reikalų taryba galvoja, kad į ji nėra kompetitinga keisti tarybos pirmininko parengtų išvadų projektą. Bet aišku, bus viskas diskutuojama, aišku, galima dar kažkiek koreguoti tas galutinės išvadas, tą gali padaryti pats pirmininkas, tai yra visą tai sprendžiama ministrų lygmenių. Toliau Europos parlamento vaidmuo šiame etape etape, tam tikrą prasme preliminariame etape, jau ir baigėsi. Taigi mes mm, savo kontaktų grupė parlamente mm, kartu su pirmininku Šulcu iškėlėme tokį klausimą savo. Ar parlamentas sieks ir toliau palaikyti tokius pačius ryšius, kontaktinius ryšius taryboje, ką mes buvome pasiekę bendrųjų reikalų, su bendrųjų reikalų taryba. Atrodytų, kad galbūt tai nėra pageidautinas dalykas, nes tai neatspindėtų um, sutarties dvasios ir raidės. Dėl to galime tik apgailę stauti, nes mes tikrai, aišku, norėtumėm visiškai laikyti sutarties dvasios ir raidės. Taigi Europos vadovų taryba vyks visiškai įprastinė tvarka pagal visas procedūras. Europos parlamento pirmininkas bus pakviestas dalyvauti įžanginėse debatuose Europos vadovo taryboje. Tradiciškai Europos vadovo taryba prasideda nuo um, parlamento pirmininko um, pranešimo, kuriuo jis informuoja um, tarybos narius apie Pozicija, kurią patvirtino parlamentas prieš tai plenarinėje sesijoje arba kompetitingose komitetuose pagal atitinkamas procedūros, kurios taikomas konkretiems klausimams. Tai yra mm, laikantis, aišku, Europos vadovų tarybos darbo tvarkės klausimų. Šiuo atveju vienintelis punktas yra daugiametė finansinė programa. Tad pirmininkas Šulcas tų rezoliucijų, dėl kurių mes balsavome Mm, tų rezoliucijų pagrindų suformuos ir pristatys parlamento poziciją. Tiesa, aš dar pamiršau pasakyti, kad mes taip pat iš savo toj kontaktų grupėje kėlėme savo klausimą. Dar štai kokį. Jeigu mes priim, priimtumėm paskui paskutinė rezoliucija prieš e, visiškai Europos vadovų tarybos išvakarėse. Ar tai būtų e, reikalingas dalykas? Mes galvojame, kad tai būtų reikalingas dalykas, kadangi uh, Praeitą mėnesį priimta rezoliucija buvo tikrai labai nuosekli, gerai sutikta, 80 procentų dalyvavusių balsavo už ją ir tikrai, kalbant apie tos skaičius, kurie buvo pateikti, pranešiai sureagavo, frakcijos sureagavo. Tad buvo nuspręsta, kad iš naujo balsuoti gal nereikia, bet uh, kaip mes darome prieš kiekvieną Europos vadovų tarybą, trečiadienį įvyks e, didžiulės diskusijos. Pradžioje pirmininkaujantis Kipras e, ir komisijos pirmininkas padarys pareiškimus dėl Europos vadovų tarybos pagrindinės temos. Uh, Taigi, pirmininkas Šulcas pristatys parlamento poziciją Europos vadovo taryboje, po to galbūt vyks diskusijos, pasikeista bus nuomonėmis um, šio klausimu tarp pirmininko Šulco ir kažkurių um, tarybos narių, kažkurių valstybių narių. O po to jau Europos vadovo taryba e, dirbs, jeigu aš taip galiu pasakyti, be mūsų. Ir mm, Europos vadovo tarybos išvadų pagrindų matysime, kaip toliau reikės dirbti jeigu bus vieningas sutarimas, tai aišku, tuomet jau parlamentas turės atitinkamai veikti šio klausimu ir tada jau pranešėjai turės tartis, ką mums reikėtų daryti, kaip parengti mūsų reakciją ir mūsų balsavimą. Ir panašu, kad gal gali būti, kad nebus visiško sustarimo. Tai tada mes žiūrėsime, ką būtų galima padaryti. Gali būti ir kažkokia tai mm, tarpinė situacija. E, mano manimu, tai būtų pozityvus dalykas e, visiems. Tai yra po ilgų, gilių diskusijų, kur visi turėjo galimybę pristatyti savo vizijas, mm, savo valstybių pozicijas kai kuriais punkt, dėl kai kurių punktų, dėl kurių principų jie, aišku, pasistumėjo į priekį. Ir, aišku, sudarė tam tikrus pagrindus galutiniams sutarimų, bet, aišku, nebus sudarė dar galutinių sutarimų, mes galime tada įsivaizduoti, kad tokia būtų situacija ir parlamentas reaguotų į tokį pirmąjį e, darybų etapą. Ir tai būtų tam tikra galimybė ir parlamentui pradėti tam tikrą dialogą su Europos vadovų taryba tai galbūt palengvintų e, situaciją, sudarytų palankesnės galimybės vėliau pradėti vėl tą darbą su e, taryba, kad kadangi parlamento pozicija jau bus žinoma, ją bus galima atsižvelgti tokiu būdu, kaip kad mes norėtumėm. Jeigu laikytumėmės tokios hipotezės, tai tuomet tikriausiai turėtų vėl dirbti Europos bendrų reikalų taryba, Europos vadovų taryba mm, duotų jiems nurodymą dirbti ir tada mes, aišku, vėl galėtume vaidinti savo vaidmenį, kaip įprasta bendrųjų reikalų taryboje. Tai tiek, dėkoju Jums ir baigiu diskusijas dėl daugiametės finansinės programos tokiu būdu ir sugrįžtu prie. Ar yra kuris nors iš pranešėjų, kuriam reikia labai greitai išeiti? Jūta. Jūta labai diskretiškai, bet labai dėmesingai klausėsi visų šių diskusijų ir jie, jie skuba. Taigi šeštas punktas. Skaitis um. Ačiū. Šeštasis darbo atvarkės punktas yra susijęs su bankų institucija ir agentūra, kuri buvo įsteigta praeitais metais. Na ir dėl rengiamų teisės aktų panašu, kad ši institucija pakeis savo vaidmenį taps, pagal naują bankų sąjungos pasiūlymą. Dauguma funkcijų dabar yra patikėta centriniam bankui. Taigi reikalinga dabar pakoreguoti bankų institucijos vaidmenį ir apibriežti tos institucijos funkcijas. Taigi mes dabar turime dėl to susitarti ir mes manome, kad daugiau uždavinių bus patikėta šiai institucijai. Teisėkros procesas faktiškai dar tik yra prasidėjęs. Na, kaip ir visuomet, turi įvykti tarp institucinis sustarimas dėl finansavimo kartu su taryba pagal 47 straipsnį. Tačiau mes komisijai teigiame, kad norime naujo finansinio pagrindo, kai jau tas teisėkuros procesas pasibaigs. Anksčiau supratome, kad anksčiau esame supratę, kad su pagal seną biudžeto formavimo sistemą mums iškyla problemų, nes agentūros, agentūroms nepakanka lėšų atlikti papildomoms patikėtoms užduotims, užduotims, kurios buvo patikėtos per teisėkuros e, procesą. Taigi mes pakoregavome politiką ir norėjome, kad ir finansinis pagrindas būtų peržiūrėtas šiai konkrečiai agentūrai kad mes galėtumėme pasirenkti tolesniai biudžetiniai proced, biudžeto procedūrai. Kad mums nereiktų nuolatos jaustis įspaustiems į kampą, kai galiausiai mums pritrūksta lėšų. Trečiasis pakeitimas mano pasiūlytas yra susijęs su mūsų lūkesčiais ir tikėjimu, kad šią instituciją bus suteikta pakankamai finansų ir uh, personalo narių, kad jie galėtų tinkamai atlikti savo funkcijas. Tai yra iš principo tik pakeitimas, kuris, na, yra savame suprantamas, nes akivaizdu, kad to reikia. Tikiuosi, kad kolegos įtrauks e, šį pakeitimą ir į kitus atitinkamus pranešimus. Taigi. Dėkoju Jūta. Ana Jensen. Aš pritariu Jutos pranešimui. Viskas čia yra labai aišku. Tačiau manau, kad tam tikrų momentų mums reikės pasikalbėti ir apie priežiūros institucijas, tas tris agentūras. Čia problema yra ta, kad jos iš dalies yra finansuojamos valstybių narių. Na ir ekonomikos reikalų komitete kur reguliariai atvyksta tos agentūros, buvo aptartas šis klausimas, jos visos skundžiasi, kad dėl to joms yra labai sudėtinga, nes nėra vieno čia finansinio reglamento, kurio jos turi laikytis, bet keli ir tai yra didelė biurokratija ir daug visokio administracinių dalykų. Taigi jie tiesiog nori, kad jie būtų įtraukti į ES biudžetą visapusiškai ir tokiu būdu jie būtų tiesiogiai finansuojami iš išmokų iš šio finansinio sektoriaus, kaip yra daugelį valstybių narių, kur finansų sektorius visapusiškai ar iš dalies finansuoja priežiūros institucijas per įvairias e, rinkliavas. Taigi mes, biudžeto komitetas, turėtumėme pamastyti, kaip būtų galima tą problemą išspręsti galbūt kažkurio tai momentu būtų galima įtraukti šį klausimą, nes man atrodo, kad tai palengvintų tų agentūrų darbą, gyvenimą, jos tikrai dirbtų veiksmingiau tokiu atveju. Aš čia konstatuojamojoje dalyje konkrečiai kreipiuosi į komisiją ir Čia vėlgi galbūt reikia pakeisti bazinį reglamentą, to irgi prireiks. Taigi galbūt galime kreiptis į komisiją ir prašyti, kad jie tą padarytų. Aš suprantu jūsų iškeltą problemą, tačiau tas mišus finansavimas, finansavimas iš kelių šaltinių, ta pusinė sistema, gimė iš būtinybės, nes senoji sistema kaip ir nebuvo pakankama. Tačiau akivaizdu, kad nuo 14 metų sausio pirmosios dienos teks mums surasti kitą sprendimą, nes teks pakoreguoti tą kategoriją iš naujo ir kai bus pateiktas pasiūlymas, tuomet galėsime traukti ir agentūras. Dėkoju. Na, techninė ir biurokratinė prasme situacija dar taps sudėtingesnė, kai bus numatyta priežiūra, Europos Centrinio banko priežiūra. Tuomet reikia, aišku, pasirengti ir tam scenarijui. Dėkoju Jutai. Pakeitimų pateikimo terminas yra lakryčio 19 diena, vidurdienis. Gruodžio 3 balsuosime komitete, o ekon komitetas galės tuomet balsuoti kovo mėnesį. Na ir pažiūrėsime, kaip ten, kada šis klausimas pateks į plenarinį posėdį. Dėkuoju septintasis darbo atvarkės punktas, tai yra specialusis pranešimas numeris 6 dėl ES paramos Kipro turkų bendruomeniai. Pone Nadežda Neinski yra pranešėja. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau aiškiai pasakyti, kad kalba eina apie ribotą apriepti. Auditorumų auditas buvo atliktas ir buvo iš, bandoma išsiaiškinti, ar Europos komisijos e, teikiama pagalba Kipro turkams yra pakankama ir tiesiog ar, ir nebuvo kalbama apie politinius suvienimo tikslus. Mes norime, kad toliau būtų teikiama parama Kipro turkams, kol bus surasta Kipro sutakinimo surastas problemos sprendimas, sižvelgiant šeštųjų metų atitinkamą reglamentą, kur kalbama apie tai, kad e, finansinės išmokos turi būti skiriamos ne tik naujiems projektams, bet ir jau veikiančių projektų pratesimui, įvedant tinkamas gyvenimo priemonės ir mechanizmus. Čia kalba eina ir apie žmogiškosius ir finansinius išteklius tam, kad ES finansavimas būtų sėkmingai gyvendinamas. Pakeitimų pateikimo terminas yra numatytas lakvičio 16 dienai, 10 valandai. Biudžeto komitete numatyta balsuoti gruodžio 3, o galutinis balsavimas atsakingame komitete, e, tai yra biudžeto kontrolės komitete įvyks. Dėkoju. Ačiū. Taigi, akivaizdu, tai yra svarbus klausimas, kuris matyt nebus galtinai išspręstas pirmininkaujant Kiprui, nes mes plenarnio posėdžio metu balsavimą esame numatę sausio mėnesiui, na, o pakeitimų patikimo terminas baigėsi rytoj 10 valandą. Na, o mes balsuosime gruodžio 3-ąją biudžeto komitete, 6-ąją dieną bus balsuojama biudžeto kontrolės komitete. Taigi dar norėčiau pasakyti, kad suradome atsakymą į klausimą, kurį iškelme prieš keletą savaičių. Būtent kaip būtų galima apibrėžti turkus gyvenančius Kipre. Tai yra Kipro turkų bendruomenė. Toks yra naudojamas pavadinimas. Tai yra oficialus tekstas, kuris e, yra ir reglamento projekte, to reglamento, kurį pristatė ponė Neinskip. Taigi dėkojame pranešiai. Na ir paskutinis klausimas, labai aktuolus. Atsiprašau, ponas Hartongas paprašė žodžio dėl ponios Neinskiai pranešimo, taigi prašau. Ačiū. Labai džiaugiuosi auditorumo ataskaitą ir biudžeto kontrolės komiteto pastabomis. Dėl ponios Neinski nuomonės, aš nesnei lankiausi Kipre, susitikau su įvairiais pareigūnais, jungtinių tautų plėtros programos atstovais ir buferinėje zonoje supratau, kad į parlamentarus, mūsų parlamentarus nuolatos kreipimasi ir prašoma, kad būtų, pas, prašoma, kad būtų pasmerkta Turkija dėl Kipro op, okupacijos. Na, sunkiai suvokiu, kaip Turkija, kuri atsisako dirbti su mumis, komisija ir mumis, pirmininkaujant Kiprui, kaip, kodėl mes nieko nedarome. Aš manau, kad Paneninskis savo nuomonė turėtų įtraukti atitinkamą nuorodą. Mes dar kartą kartą turėtumėme pasmerkti tai, kad Turkija ir toliau yra kupavusi Kipro dalį, nepaisant jungtinių tautų rezoliucijų. Ir taip pat šioje nuomonėje turėtumėme daryti nuorodą į tai, kad ES finansinė parama turi būti teikiama tik per teisėtas ir Kipro Respublikos institucijas ir per jokias kitas politinės institucijas ji negali būti teikiama. Tai irgi atitinka rezoliucijos nuosadas, taigi mes turime pasirūpinti, kad tik oficialiai pripažintos Kipro Respublikos institucijos gautų finansinę paramą ir tuomet ji būtų perdodama e, salos šia, šia, šiauriai. Tos institucijos būtų mūsų partneriai ir tokiu būdu ES lėšos būtų tinkamai naudojamos. Ačiū, ponia Hartongai, tai yra labai įdomi pastaba. Aš manau, kad jūs siūlysite pakeitimų. Galbūt geriausia būtų tiesiog jums parengti pakeitimus iki rydienos. Ir mes dideliu susidomėjimu išanalizuosime tuos pakeitimus. Iš tiesų, tai yra labai delikotus klausimus ir kaip jūs teigiate, yra jungtinių tautų, JAV pozicijos šiuo klausimu ir mes turime pasirūpinti, kad mūsų skiriama parama Kipro turkams būtų pasiektų adresatus ir kad nebūtų pripažįstamos institucijos, kurių mes patys nepripažįstame. Kad nebūtų teikiama apie institucijas, kurių mes patys nepripažįstame. Tai yra panašu kaip ir Palestinos atveju, kuomet yra teikiama parama Palestinai. Čia irgi yra sudėtinga situacija, nes yra žmonės, kuriems ta pagalba yra reikalinga, tačiau mes turime pasirūpinti, kad politinė prasme tai būtų naudinga parama tai daliai, su kuria mes esame susitarę. Galiausia, paskutinis punktas. Brandolinių jėgainių eksploatavimo nutraukimas. Bulgarijoje, Kozlodui jėgainė, Lietuvoje, Ignalinos atominė jėgainė. Aš vakar kalbėjausi su Lietuvos ministru, ministru iš Lietuvos ir taip pat Slovakijos jėgainė, bet neprisimenu, kaip jį vadinasi, gal priminsite man. Thank you, Chair. Ačiū pirmininkė. Esu ypatingai dėkingas, kad pradėjome svastyti šį klausimą anksčiau, nei buvo numatyta darbo atvarkė, prie tą kartą nespėjome iš viso aptarti. Tai, tai yra pasiekimas. Kalba eina apie aštuonių pasenusių Černobilio tipo uh, brandolinių reaktorių uždarimo Bulgarijoje, Lietuvoje ir Slovakijoje. Šių reaktorių eksploatavimo nutraukimas, dėl jo buvo susitarta stojimo dėrybose su visomis trimis šalimis ir buvo numatytas nemenkas finansavimas iš ES. 2,8 milijardo eurų buvo skiriama trims projektams. Visi reaktoriai buvo deaktyvuoti buvo nutrauktas jų eksploatavimas ir nebuvo iš naujo pradėta eksploatuoti tas, e, tuos reaktorius, nors buvo daromas šioks toks spaudimas 2009 metais. Tačiau e, eksploatavimo nutraukimo procesas buvo užvilkintas, ypatingai dėl panaudoto kūro strypų e, laikymo ir jų sandėliavimo. Komisijos vertinimu 559,2 milijono eurų dar papildomai yra reikalinga, kad būtų galima užbaigti eksploatavimo nutraukimo projektus, asignavimai įsipareigų. Tai susijęs atitinkamomis įsipareigojimų asignavimams ir mokėjimams sumomis. Taigi mes turime vis tiek toliau finansuoti tuos projektus, nepaisant už, užvilkinimo per pastarosius metus labai ypatingai tapo svarbu, kad šie projektai būtų įgyvendinami. Kitas klausimas, kuriam laikotarpiui ir kokiamis lėšomis turėtumėme toliau finansuoti tuos projektus. Bet kokios sumos, aišku, priklauso nuo daugiamečių finansinių, dėrybų dėl daugiametės finansinės programos ir mes negalime gal kažkokių konkrečių sumų įvardinti, kol nėra susitarta. Bet aš vis tiek manau, kad komisija yra geriausias ekspertas, galintis įvertinti papildomus kaštus, netgi jeigu yra tam tikrų įrodymų, rodančių, kad komisija ne visuomet viską sudeda teisingai, taip kaip mes manome. Uh, Visgi pritariu reikalavimams komisijos pasiūlyme, nors norėčiau orientacinių asignavimų, kad būtų numatyta daugiau lankstumo. Dėl trukmės aš manau, kad visi yra suinteresuoti tuo, kad, nebūt, kad būtų numatyta galutinė visų projektų data, kad nebūtų atver, tai atvira data, o fiksuota data, nes Suomijoje, pavyzdžiui, kai nebuvo susitarta dėl tam tikrų lėšų žemės ūkio politikoje, tai kilo nemenkas amišis. Dabar komisija siūlo visas tris paramos programas e, pagrysti 203 straipsnių, pagal kurį Europos parlamentas dalyvauja konsultacijų procedūroje. Lietuva siūlo kitą teisinį pagrindą nei kitos dvi šalis būtent ketvirtąjį sustojimo starties protokolą, pagal kurį parlamentas nėra įtraukiamas iš visi procesą. Mes gavome įvairios informacijos iš suinteresuotų šalių ir dabar sudėtinga tiksliai įvertinti, kokia realiai yra ar galėtų būti situacija. Aš manau, kad iš principo mes turėtumėme visas tris programas traktuoti vienodai ir negalime čia pasirinkti skirtingų teisinių pagrindų, tačiau sąžininkai kalbant, pradiniai susitarimai yra šiek tiek skirtingi. Taip pat norėčiau pabrėžti, kad biudžeto kontrolės komiteto delegacija vyko į Ignaliną ir ten surado nemažai problemų ir trūkumų organizacinėse eksploatavimo traukimo projekto sistemose ir taip pat yra teisinių ginčių tarp suinteresuotų šalių, ypatingai dėl B1 projekto, kur yra numatyta pastatyti panaudoto brandolinio kūros strypų sandėliavimą, sandėlį, sandėliavimo priemonę. Aš siūlau pakeitimų, pagal kurios komisija gali daryti spaudimą suinteresuotom šalims, kad būtų išspręsti teisiniai ginčiai. Uh, ir kad būtų pertvarkyti organizaciniai susitarimai. Išeitis būtų komisijos pasiūlymas suspenduoti bendrijos paramą visiems projektams ir leisti komisijai aktyviai daryti spaudimą teisinių ginčių šalims tam, kad būtų pasiektas susitarimas ar laikomasi sutarties nuostatų. Tačiau turime nepamiršti, kad Lietuva nėra turtinga šalis ir dar brangesnė dar brangesnė energija šiai šaliai būtų didžiulė našta. Taigi siūlo pakeitimus dėl to, kad būtų apribojama apriptis, kaip gali būti naudojamos bendrijos išlaidos, informacinės technologijos, komunikacijos, administracinės išlaidos ir panašiai. Na ir mielai atsakyčiau į klausimus, jeigu galėsiu juos atsakyti dėl įvairių neiškių faktų, apie kuriuos sužinojome per pastarasis keletą dienų. Ačiū pirmininkė. Uh, Dėkoju, gerbiamas kolega, už šį labai tikslų pranešimą. Mums iš tiesų puiku turėti galimybę pasinaudoti jūsų žiniomis, jūsų patirtimi. Kolega Gair prašė žodžio. Dėkoju, ponė pirmininkė. Tai nėra mano toks klausimas, tiesiog aš norėčiau pasitikslinti šį veitą. Biudžeto kontrolės komitetas, kiek man žinoma, kėlė klausimą dėl paskirtų lėšų naudojimų. Ir tai, tas klausimas buvo nagrinėjimas labai atidžiai. Ir čia sunkumų iškilo. Kokie iškilo sunkumai? Sulaukėme kolegos Marneskų iniciatyvinio pranešimo. Jis yra APP frakcijos narys. E, parlamentas jį patvirtino, priėmęs reikiamus pakeitimus, o paskui biudžeto kontrolės komitetas parengė specialų, specialią nuomonę dėl auditorumų pateiktos informacijos. Šiemet vėlgi buvo vykstama Lietuvoje į Ignaliną šiemet, kad būtų galima vietoje išsiaiškinti, kas iš tikrųjų vyksta. Mes turėjome progą nuvykti Ignaliną pirmiausia, nes būtent ten yra daugiausia problemų. ką mes konstatavome grįžę iš Ignalinos? Ogi tai, kad Marinesko pranešimas, ir tai yra mano asmeninė nuomonė, yra niekam netinkamas toks, koks yra dabar. Ir komisijoje tai irgi kelia tam tikrų konfliktų. Ponas Marinesku laikosi labai griežtos pozicijos. Kolegos e, iš Lietuvos visose frakcijose turi taip pat labai aiškiai, labai tvirtą poziciją. Iš tiesiog vyksta didžiulė konfrontacija kurio galėtume apibūdinti juoda ir baltas. Tai pateikiama situacija. Man yra numatyta pagalbos teikimo galutinė data. Kodėl? Todėl, kad įvairių projektų patirtis mums rodo, jog yra racionalu e, ir logiška, kad tie, kas norėjo už, uždaryti atominę elektrinę, jaustų nuolatos spaudimą. Čia, ponė pirmininkė, aš neaiškinsiu visų detalių, tų, kur, kas vyksta Ignalinoje. Aš tikrai buvau labai nustebęs tų vis, dėl tų visų klausimų. E, mes e, gavome paaiškinimus iš savo penktosios dėlinės valstybės dėl to, kodėl yra taip smarkiai vėluojama atlikti uždarimo darbus. E, buvo sakoma, kad nei auditorumai, nei subrangovai, nei niekas nėra kaltas dėl darbų vėlavimo. Pagrindinė problema, pasak Lietuvos auditorumų, yra susijusi su tuo, kad projektas labai sudėtingas, nes niekas, niekas dar nėra nutraukęs eksploatavimo arba MK tipo e, reaktoriaus, neuždaręs tokio, re, nesustabdęs tokio reaktoriaus. Ir dėl to projektai yra labai sudėtingi, patirties nėra, e, todėl visi tie vėlavimai. Visa tai yra aišku ir suprantama, tačiau, ponė pirmininkė, vis dėlto reikia imtis atsargumo priemonių, kad nesitiktų taip, kad e, ten irgi atsiras toks šulinys bedugnis, į kurį nuolatos reikės dėti pinigus. Tiesiog reikia numatyti darbų grafiką ar grafikus Na, aš sutinku su ponu Torvalds, kad reikia numatyti galutinę datą. Aš norėčiau pamatyti komisijos skaičius šiuo klausimu. Ir norėčiau, kad ponas Torvalds išsi... labiau panagrėtų, koks yra juridinis pagrindas ar juridiniai pagrindai, jeigu nepavyks priimti bendro sprendimo finansinio dėl šios situacijos. Kils daug problemų, nes šiuo klausimu finansinių srautų klausimas yra labai svarbus ir čia labai labai atsargiai, ponė pirmininkė. Tiesiog ta situacija tęsiasi pernelyg ilgai. Jį tiesiog pernelyg užsitėsi. Dėl to aš sakau, kad Europos parlamentas turi daryti spaudimą dėl finansinių srautų. Ir aš žinau, kad šiuo atveju tai yra tikrai būtina. Dėkoju. Pirmininkas, ačiū gerbiamas kolega už šį paaiškinimą žmogaus, kuris buvo vietoje ir matė, kas ir kaip. Įvailo, prašau. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, jums leidus norėčiau kalbėti e, porą dalykų. Kolegos Hartsoks vardu jį pateiksiu keletą komentarų, nes kolega nu, būtų norės būti čia, bet negali dalyvauti posėdėje. O paskui nuo savęs dar pridėsiu šį beitą. Pirmiausia, Editos Hercog nuomonė. Labai trumpai. Ji mano, kad galutinė <clears throat> atsakomybė turi tekti valstybėms narėms, suinteresuotos valstybėms narėms. Tačiau tuo pat metu finansinė atsakomybė yra dalymasi tarp ES ir valstybių narių. Tai buvo sutarta iš pat pradžių. Antra, e, dėl ko, e, kad vėluoja darbai ir e, struktūrinių sprendimų trūkumų. Edita Hercog mano, kad tos problemos turi būti išspręstos. Trečia, yra būtent reikti suprantama, suprantama vertinimo dėl pačių uždarimų darbų ir dėl proceso sušvelninimo. E, nes e, žinome, kad e, šitose šalise, kurias mes aptarėme, atominė energija vaidina didžiulį vaidmenį. Yra biudžeto ir techninių pakeitimų. Šį siūlo tuos pakeitimus ir Ji pateikė tokias nurodomasis rekomendacinės sumas, kurios galėtų būti numatytos daugiametėje finansinėje programoje. Kol kas neišeina jų nustatyti tiksliau. Taip pat manoma, kad reikia atsižvelgti dabartinius poreikius ir galimybės įsisavinti e, valstybių narių tas lėšas. Iš, nes negali būti e, panaudotos šios lėšos, kurios skirtos atominio elektrinio uždarimui, E, negali būti panaudotos plėtoti kitiems energetikos projektams. Ir dar norėčiau pridurti savo keletą komentarų. Klausimais, kurie buvo iškelti. E, sumos bus numatytos tokia metinėje finansinėje programoje, tačiau tos sumos yra iš tikrųjų gerokai mažesnės už esamus poreikius. Aš žinau Ypač gerai vieną šalį, šalį, iš kurios aš esu. 2020-aisiais buvo prašoma 880 milijonų eurų. Bulgarija prašė pusę to iš biudžeto, o originaliame pasiūlyme buvo pasiūlyta 208, o dabar 280 e, milijonų. Tiek reikėtų gauti lėšų. Mes suprantame, kad ir norime priminti kolegoms, kad visa tai dėl to, kad reikės uždaryti tas elektrinės žymiai anksčiau negu jų normalus eksploatavimo laikas ir patirties iš tikrųjų nėra, kaip jas uždaryti. Daugelis, e, daugelis sprendimų dėl koslodų buvo priimta e, nesiremiant jokiais techniniais parametrais ir duomenimis, tiesiog buvo nuspręsta, kad nereikia tos atominės elektrinės ir nuspręsta ją uždaryti. Tai sprendimas buvo ne techninis, o politinis. To, to sumos to uždarimo yra didžiulės ir ES prižadėjo dalintis atsakomybę čia. Kitas dalykas - laikotarpis ir spaudimas administracijai. Be abejo, galutinė data turi būti numatyta, tačiau atsižvelgti techninius reikalavimus Nesu atominės energetikos ekspertas, tačiau esu girdėjęs tokių klausimų sprendimo problemų ir dėl techninių dalykų be abejo reikia taikyti pačius įvairiausius technologinius sprendimus e, kad būtų būtina užtikrinti, kad bus sėkmingai išimtas brandolinis kūras, kad jis bus sėkmingai sandėliuojamas ir kad būtina užtikrinti, kad užtikrinti visi saugumo reikalavimai. Koslodui atvejis yra e, tas, kai 2030-aisiais planuojama užbaigti uždarimo darbus. Tad galutinį mokėjimą turėtume gauti apie 2020 metus. Kitaip tariant, 10 metų šalis e, turi versti su tais gautais pinigais. Visą tai yra pakankamai aišku ir aš manyčiau, kad tai yra pozityvu. Ką perskaičiau iš Edith Herzog. Be abejo, vėlavimų esama. Yra ne, netinkamos valdysenos pavyzdžių. Bet aš manau, kad mes supainiojame skirtingus dalykus. Mes sakom, na taip, vėluojimas vienu ar kitu konkrečiu atveju. Nereikėtų sumaišyti visų atvejų į vieną krūvą. Nes aš manau, kad Europos komisijai pateiktos ataskaitos rodo, kad kai kur programos vykdomos pakankamai sklandžiai E, o kitur iškyla tam tikrų klausimų, tačiau darbų grafiko laikomasi. E, ir manyčiau, kad negeras būtų pavyzdys visus atvejus supainioti. Kad dėl, dabar dėl teisinio pagrindo. Nepaisant to, kad vis praktika labai skirtinga visose valstybės narėse, mes sutarėme su ponu Torvalds, mums reikia visiems taikyti tą patį teisinį pagrindą. Liet... Liet Lietuva įsipareigojo stojimo sutartyje uždaryti atominę elektrinę. Tai gali būti teisinis pagrindas Lietuvoje, o kaip dėl kitų šalių. Buvo numatyta tam tikra veikimo data, o paskui buvo priimami nauji sprendimai. Aš manau, kad atvejai yra panašus, todėl manyčiau, kad reikia laikytis komisijos siūlymo, kad visiems turi būti taikomas tas pats e, teisinis pagrindas. Merci, mon cher. Dėkoju, gerbiamas kolega. Prašau. Merci, monsieur Chairman. Uh, just a few comments to... Ačiū, pirmininkė. Kelios pastabos antrinu kolegos pasisakymą, aš esu Slovakijos ir kolega iš Bulgarijos. Iš tikrųjų, mūsų situacija labai panaši ir prieš metus mano, pirmininkas, mano šalies ministras pirmininkas pasakė, kad Slovakijoje nieko nebus įmanoma padaryti per kitą finansinę programą iki 2020 metų. Tikriausiai, aišku, nelauksime iki 2020 metų. Mums reikėtų 3-4 metų užbaigti tą finansinę programą, bet jis labai aiškiai išdėstė, kokia situacija. Jau dabar visiškai jokių garantijų nėra, viskas pakibėm plauko, o mūsų šalis yra tikrai vienos iš pačių neturtingiausių Europos Sąjungoje, tai nereikėtų mūsų palikti vienų be jokios pagalbos, reikia tikrai kažką padaryti, parodant solidarumą iš mūsų kolegų, iš šios institucijos pusės. Ačiū kolegos. Taigi, mm, panas pranešėjo, matote, Jūsų pranešimas, jūsų pasisakymas sulaukė daug komentarų, aišku, jie visi nukreipta viena linkme. Turiu pasakyti, kad um, Prancūzija, kai uh, turėjau iš vyriausybės pareigojimų tam tikrų, mes kaip pradėjome dėrėtis mm, su atitinkamomis valstybėmis valstybėmis, kurias paveikė Černobilio uh, katastrofa, buvo kalbama, kaip ES galėtų padėti toms valstybėms, tame tarpe Ukrainai pavyzdžiui, uždaryti Černobilio tipo reaktorius, kurie dar tuo metu egzistavo. E, buvo galvojama, kaip finansuoti tą sarkofagą, kad būtų galima galtinai neutralizuoti tą dar likusi reaktorių, visą tai, kas liko ten. Ir valstybės, visos valstybės galvojo, ką galima būtų padaryti, kad saugumo standartai būtų pagerinti. Mm, Pavyzdžiui, jeigu tai yra vakarietiško tipo reaktoriai, kaip kad mes tuomet tai vadiname, kad jie, jos gal būtų galima modernizuoti, o kitus, kurie yra netokio tipo, kad juos tiesiog reikėtų visiškai uždaryti. Ir iš tikrųjų, mm, gal nebuvo tuomet pasverta realiai, kiek, kokių pastangų, kokių aukų mes pareikalavome iš tų atitinkamų valstybių, ypač, pavyzdžiui, iš Lietuvos, tai aišku, ir iš Bulgarijos, Slovakijos tos atitinkamos atominės elektrinės e, tiekė labai didelę dalį energijos, kuri buvo suvartojama tose valstybėse. Taigi, galvojant apie tų šalių apsirūpinimą energiją, reikia turėti omenyje, kad dabar tos valstybės moga dvigubai. Visų pirma, jos turi ir e, tas atominės elektrinės uždaryti, už tai mokėti, bet dar jo, pas, jose ir energijos kainos išaugo labai smarkiai, dvigubai. Uh, Ir todėl, aišku, labai svarbu galvoti, kaip ES galėtų padėti toms valstybėms dabar įvykdyti tas programas iki galo. Tai yra ir e, savo visą energetiką performuoti ir taip pat, aišku, uždaryti tas atominės elektrinės, kurių neįmanoma modernizuoti. Ir noriu dar pridurti, kaip jau ir buvo pasakyta, kad Lietuva pirmininkos Europos Sąjungai kitų metų antrą pusmetį. Ir Lietuvos vicepirmininko um, prašymą jau gavau, jis užmėsgė pirmuosius ryšius ir labai nerimavo dėl to, kai bus, ar, ar bus susitarta dėl um, biudžeto daugiamečio biudžeto ir tuo metu aš mm, pasakiau, kad jeigu taryba nepagerint savo darbą, tai iš tikrųjų kitų metų situacija bus gan konfliktiška. Aš aišku, uh, išsakiau mūsų paramą mm, dėl tų dalykų, kas yra svarbu Lietuvai, dėl daugiametės finansinės programos ir dėl o, um, šios atominės elektrinės uždarimo programos, apie kurią jis plašiai kalbėjo, aišku, mes. Mm, man atrodo visiškai aišku, kad ta valstybė, nors mes nekalbėjome apie teisinę e, bazę, man atrodo visiškai aišku, kad Tai ES valstybė narė, kuri be abejo turi laikytis e, visų teisinių nuostatų ir atitinkamai ir parlamento atžvilgių. Ir Lietuva kuri išsprendė tas problemas, atitinkamai gyvendina protokolą ir aišku ir žodinis sutarimas, ir aišku, kad Lietuva turėtų laikytis efektyviausios, demokratiškiausios linijos. Pranešiau, ar jūs norėtumėte dabar apibendinti diskusijas? Comments. Gal tik porą trumpų pastabų? Tam tikrą prasme mes atsidūrėme tarp girnapusių, nes e, iš, suprantame, kad iš ekonominio požio taško nėra įmanoma taip, e, kad projektoj nėra nubriežtas galutinis gyvenimo terminas. Kai eina kalba apie saugumą ar tuos jaus, nesaugumo jausmus, kuriuos išsakė panas Kalfin, e, Panas Tasnė, nes nie, jaučiama tarsi nėra kažkokių tai garantijų. Aš manau, kad e, čia garantijos aiškios. Aš atsimenu, pavyzdžiui, čia Lebinskė, kai dirbo kaip žurnalistas, koks buvo visas tas e, brandolinis šleifas, e, brandolinio reaktyvumo šleifas nusidriekęs per visą regioną. Uh, Man atrodo, kad mes suprantame puikiai, koks rimtas tai yra klausimas ir iš ekonominio, ir iš saugumo požio taško. Bet mesgi negalime būti melžiama karvė visą laiką. Nesu dėkingas mm, už mm, jūsų komentarus ir tiek. Alors, je rappelle que euh, le deadline pour les amendements. Noriu priminti, kad e, pakeitimo terminas yra rytoj 10 e, val. Toliau e, lapkričio 28 dieną mes balsuosime ir tada įtrė galės pasiremti mūsų nuomonę ir balsuoti gruodžio 18 dieną. Tai tiek mūsų posėdės vaikas. Ačiū visiems, kurie dirbote iki pabaigos. Ir dabar lapkričio 28 paskaitas posėdis.